Grazie. Possiamo allora cominciare i nostri lavori eh, preliminarmente come sempre. Manau, kad galime pradėti darbą. E, norėčiau pirmiausiai Jums pasakyti, kad mūsų posėdis bus transliuojamas internetu, kaip visuomet. O šį kartą ypatingai noriu tai akcentuoti, kadangi netiek daug kolegų atėjo į salę. Bet e, ekspertų prašau nebijoti. Manau, kad ateis daugiau kolegų. Ir taip pat e, žmonės galės vėliau paklausyti, ką jūs sakote, nes viskas yra įrašoma. Yra Dar norėčiau e, kai ką pasakyti kolegoms apie tai, ką e, minėjo ponas Daf ir Gualtieri vakar pavakary. Apie e, negaliojantį balsavimą. E, e, tai, ką jie sakė vakar, buvo teisinga, bet aš nebuvau tikras dėl procedūros. Nežinau, ar buvo galima kelti tą klausimą, kai jau buvo pasibaigęs posėdis, o ne iškart. Jeigu lyginsime e, tai su tuo, kas įvyko per plenarinį posėdį, tai pasakysiu. kad mes kaip komitetas galime panaudoti tai kaip uh, kaip pavyzdį kitiems komitetams. E, sprendimas buvo priimtas ir aš norėčiau pasakyti, kad e, vakar e, balsavimas galutinis vykęs nebuvo teisingas, nebuvo galiuojantis ir reikės jį pakartoti per kitą sesiją, kada balsuosime. Manau, kad e, buvo e, toks sprendimas e, priimtas teisingai ir mes balsavome elektroniniu būdu, iškart nematėme, kas ir kaip bal, kas balsavo, bet du deputatai, kaip žinia, neturėjo kortelės. Ir E, ir e, man atrodo, kad dėl to yra išmintinga pakartoti balsavimą. O dabar galime pereiti prie šio ryto temos. Kalbėsime apie e, valstybių narių piliečius, tiesioginį dalyvavimą, tai e, kuriant kur kas demokratiškesnės Europos modelį. Tai yra svarbus e, klausimas, nes kalbama apie demokratinį deficitą ES. Lisabono sutartis bandė išspręsti kai kurias egzistuojančias problemas, rasti atsakymus į kai kurios klausimus. Taip pat e, tenka pripažinti, kad kol kas ne, nėra garantijos dėl um, visiškos demokratijos, yra struktūrinių problemų šioje srityje ir e, reikia siekti, kad visi priimami sprendimai būtų e, žmonių sprendimai. Tačiau yra ir psichologinių motyvų, kurie E, svarbus. Pavyzdžiui, reikia, kad Europos piliečiai jaustusi europiečiais ir kad jie jaustų e, Europą e, tarsi iš vidaus. Dėl priemonių, kurias galima pasitelkti konkrečiai, kalbant apie piliečių valią tai tos e, priemonės e, tampa svarbios informuojant e, visuomenę ir siekiant aktyviau dalyvauti kuriant Europą. Reikia paminėti Lisabonos sutarties 11, 18, 18, 11 straipsnį. E, tai susijęs su iniciatyva piliečių, tai yra taip pat susijęs su garantijomis ir labai svarbu atitinkamas garantijas suteikti e, pernai priimtas pirmasis e, reglamentas 211, tai yra labai svarbus šioje srityje priimtas reglamentas, tai yra susijęs su piliečių inicijatyvomis. E, šiuo metu yra pateikta dešimt inicijatyvų ir matome, kad susidarė gana sudėtingos problemos. Pasitelkiant elektroninę e, peticijų teikimo sistemą ar iniciatyvos teikimo sistemą, nes iškilo problemų dėl saugumo. Reikia užtikrinti, kad dalyvaujantiems žmonėms nebus niekaip pakengta. E, toks e, mano trumpas pristatymas temos. Reikia kalbėti, aišku, ne tik apie piliečių iniciatyvą, kuri gali padidinti dalyvavimo lygį Europoje. Galima pasitelkti vaizduoti ir pagalvoti apie kitas sistemas. E, taigi išklausysime jūsų minčių. Manau, kad galima mm, lyginti e, Graikiją, forumus ir tai, kas vyksta dabar Europos Sąjungoje. Reikia galvoti, kaip spręsti platesnio masto problemas. Vokietijos konstitucinis teismas e, nagrinėjo klausimą, kuris susijęs su tuo, kaip galima sukurti demosą. Ir tai susiję ne tik tai su asmenimis, individais, bet ir su informuotumu gyventojų. Mes šiandieną kalbėsime su ekspertais, e, daktaru Kristijanu Jurgės, e, Bruno Kaufman, Teo Schiller, Gerhard Kiršgesner, Ulrike Liebert, Andrės Groš, taip pat Nadija Braunbinder. jų pasisakymai šiek tiek e, skiriasi savo temomis. Manau, kad geriausia būtų pirmiausia išklausyti pirmų dviejų ekspertų. Jie kalbės po 15 minučių, paskui bus galima padiskutuoti jų išklausus. Dar norėčiau padėkoti ponui Hefneriui, kuris e, ir norėjo surenkti šį susitikimą. E, tai susijęs su 11 straipsnio gyvendinimu, kurį minėjau anksčiau, taigi tiek, prašom. Dank, lieber, äh, Dėkoju, ponė Kazinį. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau nuoširdžiai pasveikinti susirinkusius ekspertus ir visus e, šio klausimo dalyvius ir svečius. Manau, kad e, tai yra tikrai ypatingas momentas Nors galbūt būtume tikėjęsi gausesnio mūsų kolegų dalyvavimo šiame klausime, tačiau norėčiau paaiškinti mūsų ekspertams, kad šiandiena yra labai gausi įvairaus darbo šiuose rūmose, vyksta daugybė posėdžių šiuo metu kitose komitetuose, dėl to daugelis mūsų kolegų negali čia susirinkti. Mes svarstysime piliečių dalyvavimo tiesioginėje demokratijoje, tiesioginės demokratijos ES valstybėse narėse e, procesuose klausimą. Aš manau, kad šis klausimas įgyja vis didesnės reikšmės kasdieną virš nacionalinėje valstybių bendryjoje, kurioje mes tarsi sviruojame tarp valstybių sąjungos ir federalinės valstybės, kyla klausimas, kaipgi būtų galima organizuoti piliečių e, aktyvesnį dalyvavimą įvairiuose procesuose. Jeigu taip nepavyks, tuomet piliečiams susidarys įspūdis, kad e, suvereniteto teisės e, taps labiau, aktyviau e, e, naudojamos, jomis bus naudojamasi labiau virš nacionalinių lygmenių ir dėl to taps e, aktyvesni transnacionaliniai, viršnacionaliniai procesai ir tai kels grėsmę tiesioginiam piliečių dalyvavimui demokratiniuose procesuose. To mes nenorime, mes norime demokratinės sąjungos, kaip tai tvirtinta pagrindinių teisų hartijoje ir sutartyse. Uh, Tačiau aš, man atrodo, kad mes dar nepakankamai atsakėme į klausimą, kaip ta demokratija, ta demokratinė sistema ir dalyvavimas joje turėtų būti e, organizuojama e, už nacionalinių valstybių ribų. Aš manau, kad e, dalyvavimas, kuriant Europą ir Europos, Europos ateitis bus kuriama geriausiai tik tuo atveju, kada į tos demokratinius kūrimo procesus bus įtraukti piliečiai, kai jie galės tiesiogiai įsitraukti į Europos politiką, į Europos e, sprendimų prieimimą, turės svarų žodį e, priimant vieną ar kitą sprendimą. Jeigu taip neįvyks, jeigu susidarys įspūdis, kad Europa tampa vis labiau temo, tem, technokratiška, sprendimai tampa vis labiau biurokratiški ir piliečiams vis mažiau suprantami ir piliečiai nesuvoks, e, kadagi jie gali aktyviai įsitraukti. E, tuomet, aišku, Europa stipriai nutols nuo piliečių, piliečiai jos nebesupras ir žiūrės į ją priešiškai. Tačiau, man atrodo, šis klausimas yra sėtinas ir su tuo, kas su mumis yra tiesiogiai susiję ir kas yra, išeina už ES ribų. Tai yra klausimas, kaip organizuoti tą demokratijos, demokratinį valdymą virš nacionalinių lygmenių ir tarp nacionalinių lygmenių įvairiose institucijose, įstaigose, kurios šiuo metu kartais nevisiškai suprantamu būdu, e, nevisiškai suvokiamai, nevisiškai aišku, dėl ko e, įgauna vis daugiau galių, sprendimo galių. Tai yra didelis klausimas, į kurį turime savo atsakyti. Ir taip pat Europoje šiuo metu vyksta tikrai ypatingi pokyčiai. Pažvelgus į pastaruosius 20 metų ir e, demokratinių sprendimų prieimimų procesų raidą, pastaruosius dešimtmečius. Galime konstatuoti, kad e, valstybėse narise vietos, regionų lygmenių, taip pat valstybinių lygmenių susidarė didelė įvairiausių sprendimo formų e, įvairovė. Mes e, matome, kad žmonės vis aktyviau įtraukiami į vairius sprendimų prieimimo procesus ir taip pat e, įsitraukia vis gausiau į įvairiausias, e, įvairiausias tų sprendimų prieimimo e, formas, jos yra ir dalyvaujamosios, ir tiesioginės, ir jau vėl žve, vien žvelgiant į Vokietiją, galiu pasakyti, kad Nuo 1945 iki 1990 metų e, piliečiai, Vokietijos piliečiai e, įvairiais lygmenimis priėmė keletą šimtų e, svarbių sprendimų. O pastaraisiais porą dešimtmečių nuo 1990 metų tas sprendimų skaičius išaugo į tūkstančius. Taigi matome, kad jų dalyvavimo galimybės yra tikrai didžiulės ir matome, kad daugelis mus gazdinusių dalykų ir kėlusių susirūpinimą dalykų, pavyzdžiui, tų sprendimų neracionalumas ar mm, protingų diskusijų nebuvimas ar populizmo skatinimas, ar pavyzdžiui, kai kalbame apie finansinės, finansinio pobūdžio sprendimus, susirūpinimas, kad piliečiai negali e, deramai tvarkyti su savo pinigais ir priimti atitinkamų finansinių sprendimų. Jeigu tai padarytų, tuomet e, jų valstybė labai greitai bankrutuotų, nes piliečiai nemoka priimti atsakingų sprendimų. Taigi visa tai buvo nepagrista, nes buvo padaryti įvairūs empiriniai tyrimai, kurie įrodo priešingai. Jie rodo, kad e, Tuomet, kai sprendimus priima piliečiai, ar tai būtų mokestiniai ar finansiniai sprendimai, piliečių pinigai yra tvarkomi žymiai efektyviau, protingiau ir valstybių įsiskolinimai yra mažesni e, lyginant su e, tomis valstybėmis, kuriuose piliečiai neturi sprendimo teisės. Tad matome, kad piliečių dalyvavimas demokratiniuose procesuose ne tik padėtų e, atsižvelgti į vairiausius poreikius ir norus, bet ir daugelį sričių generuotų naujas idėjas, visai gerokai padidintų įvairių politikos sričių formavimo kokybę. Todėl turime sudaryti galimybės piliečiams kuo plačiau diskutuoti įvairiausiais klausimais ir priimti sprendimus. Dalyvaujamosios ir atstovaujamosios demokratijos skirtumas E, nėra ta, tas esminis klausimas, kurį mes turėtume spręsti. Mes turime galvoti apie dalyvaujamosios demokratijos išplėtimą. Ir, e, tačiau dėja šis klausimas, ypač rinkiminių kampanijų metu, yra um, įveliamas į vairius populistinius um, pasvarstymus. Tiesioginės e, dalyvaujamosios demokratijos procesuose visuomet yra ieškoma konkrečių sprendimų Ir kaip jau sakiau, empiriniai tyrimai parodė, kad e, dalyvaujamosios demokratijos procesuose piliečiai e, priima daug geresnius, efektyvesnius sprendimus. Šiandieną pakvietėme į klausimą ekspertus, kurie jau daugybę metų sprendžia, svar, sprendžia šios klausimus, tyrinėja šią temą ir norėtų pasidalinti savo įžvalgomis, kokių E, kokios patirties yra sukaupusios valstybės narės, kokiomis priemonėmis jos naudojasi. Taip pat norime sužinoti, ką visą tai galėtų reikšti ES ateičiai, ką tokios priemonės pro, ir procedūros ES sąjungoje e, galėtų pakeisti į gerą, pagaliau kokios procedūros turėtų būti sukurtos, kad ES lygmenių uh, E, būtų sukurtos dar didesnės galimybės piliečiams tiesiogiai dalyvauti priimant e, demokratinius sprendimus. Tokie yra mūsų klausimai ekspertams. Aš tikiuosi, kad jūs visi turite e, klausimo programą. Mūsų planas yra toks, kad šį rytą E, klausimas bus padalintas į dvi dalis, bus po du pasisakymus ir po to bus e, pakankamai laiko diskusijoms, klausimams. Lygiai taip pat elgsimės ir po pietų, kuomet turėsime dar daugiau laiko. Ten e, mes leisime kalbėti trim mūsų prelegentam, bet tik trim, kad turėtume pakankamai laiko padiskutuoti, užduoti klausimus, ir e, kad tuos klausimus galėtų užduoti ne tik mūsų komiteto nariai, bet ir visi svečiai. Jau buvo trumpai pristatyti mūsų atvykę ekspertai. Nežinau, ponia Kasinį, aš pasiūlyčiau iš karto suteikti žodį ponai profesoriui Kristijanui Jorgens iš Bremeno universiteto. Alla parola. Prašau. Ačiū ponė Hefneri, ačiū ponė pirmininkė už jūsų pakvietimą. Man tai yra didelė garbė, tačiau kalbėsiu angliškai, kadangi mes jau įpratę kalbėti angliškai, kad visi mūsų suprastų. And, uh, Taigi, kalbėsiu angliškai. Tokiu būdu lengviau bus dalyvauti ir, kalbė, ir, ir klausytojams. Tikiuosi, kad mano anglų kalba bus pakankamai gera, kad perteikčiau norimą žinę. Sutinkama, sutinkama, kad dabar Europoje labiau nei bet kada susiklostė svarbios priežastis aptarti, kaip galėtume sustiprinti sąjungoje demokratiją visais lygmenimis. Savo pasisakymę stengsiuosi pateikti apibendrinimą, santrauką, kadangi kaip ir visi kalbėtojai, aš taip pat norėčiau, kad jūs mums kai ką praktiškai paaiškintumėte. Tačiau taip pat tiesa, kad dabar vyksta svarbios bendrosios diskusijos dėl Europos demokratijos ateities ir ponas Hefneris jau minėjo, kad vis e, svarbesnės tampa technokratinės e, valdysenos formos, tačiau taip pat nemažėja ir demokratijos siekio svarba. Pirmiausia, norėčiau panagrinėti kaip geras teisininkas e, teisės aktus, tačiau po to uh, Trumpai apžvelgsiu pastaruoju metu pateiktus pasiūlymus, kaip galima būtų išrasti naujas dalyvavimo demokratijos formas Europoje. Juos pateikė kolegos iš Florencijos ir kiti kolegos. Toliau pateiksiu savo demokratijos Europoje viziją. Taigi pirmasis žingsnis. Ką sutartis mums sako apie dalyvaujamąją demokratiją? Visi puikiai žinote, kad šį terminą pirmiausia pavartojame Europos konvente, o Lisabono sutartis išlaikė šį terminą. Dalyvaujamoji demokratija yra iš principo neprieštarauja atstovaujamai demokratijai, o greičiau ją papildo. Tačiau, nepaisant to, šis klausimas yra iš esmės svarbus. Vokietijos konstitucinis teismas pakomentavo šį klausimą, kaip ir kitus svarbius Europos klausimus. Jūs visi tai puikiai žinote. Taigi jis paskelbė nu, sprendimą dėl e, Lisabono sutarties, kuriame pasakė, kad net ir ją įsigaliojus ES trūksta spre, politinių sprendimų prieimimo institucijos išrinktos tiesiogiai. Teismo sprendimas nepalieka jokios abejonės, kad nauji demokratijos principai ir jų mechanizmai nėra pakankami pas, pa, padidinti piliečių dalyvavimą. Dabar Vokietijos, na, Vokietijos teismas garsėja savo sudėtingais argumentais. Tiesa, kad teismo sprendime sakoma, sakoma, kad dalyvaujamosios e, demokratijos elementai gali prisidėti didinant Europos demokratinio autoriteto legitimumą ir sustiprinti sąsąją tarp rinkėjų ir atst, juos atstovaujančių organizacijų. Kaip žinome, nėra alternatyvų tarp dviejų prieš vieną kitai prieštaraujančių tezių. Aš pasisakymo pabaigoje paaiškinsiu, kaip mano galva tai galėtų pasitarnauti demokratiškesniam Europos funkcionavimui. Tačiau nebesileisiu į daugiau į teorinę literatūrą, tačiau pereisiu prie antrojo savo pasisakymo etapo, tai yra kaip sustiprinti demokratiją Europoje. Šie du pasiūlymai skiriasi vienas nuo kito, bet jų motivacija buvo lygiai ta pati - būtent finansų krizė. Juose ieškoma atsako į kylančią įtampą tarp krizių valdymo Europoje ir demokratinių įsipareigojimų. Aš nesileisiu į smulkmenas, tačiau manau, kad iš esmės nesunku suprasti kokia yra pagrindinė šių pasiūlymų mintis. Pirmoji mintis - demokratizacija dalyvaujant parlamentui Europos komisijos pirmininko rinkimuose. Tai šią instituciją liečia tiesiogiai. Pirmiausia, tai pastebėjo Miguel Ferrares Maduro ir taip pat profesorius Matijas Kom sekmadienį Frankfurte Algemainė skaičiau, kad Barozo pritarė šiai idėjai ir pats ją palaiko. Pirmasis šio pasiūlymo argumentas yra struktūriniai autonominio demokratinių sprendimų prieimimo e, apribojimai. Nacionalinis sprendimų prieimimas daugelį sričių, pavyzdžiui, brandolinė energetika, finansų politika, mokesčių politika, e, paveikia ir kitas valstybės narės. Ir žmonės prieimantis šiuos sprendimus valstybėje narėje neatsižvelgia ir nepriversti atsižvelgti į savo kaimynų e, interesus. Man atrodo, kad šis argumentas yra įtikinamas. Tačiau reikia suprasti, kaip Maduro ir Kum politiniai pranešimai paaiškina tokius išorinius poveikius ir kodėl reikalinga supranacionalinė institucija, kad sureguliuotų tą poveikį. Šiandieną pastebime, kad ta supranacionalinė institucija šiandieną jau randasi, jai vadovauja komisija, tačiau aišku, tai nėra legitimu, legitimi institucija atstovaujančiosios demokratijos prasme. Taigi, sekantis žingsnis, kaip galėtume vykdyti krizių valdymą šiuo supranacionaliniu lygmeniu, virš nacionaliniu lygmeniu, ir kaip tame galėtų dalyvauti komisijos pirmininkas. Ar reikėtų organizuoti tiesioginius rinkimus, kai frakcijos teiktų savo kandidatą Europos visuomeniai ir per personalizavimą, per programų pristatymą, politiz, per Europos proces, per politizavimą vyktų šis procesas ir tokiu būdu būtų sustiprinta demokratija Europoje. Tai man kelia abejonių. Pirmiausia, todėl, kad neįsivaizduoju, kaip toks naujai išrinktas pirmininkas galėtų sudalyvauti komisijos pirmininko rinkimuose ir kaip šis naujas pirmininkas gautų įgaliojimus primti sprendimus, e, brangiai kainuojančius sprendimus. kai tuo tarpu kiti tikisi solidarumo. Visas šios prieštaros, su kuriomis dabar susidurėme, nelabai galėtų būti išspręstos vieno pirmininko pastangomis. Toliau pateikiu Jums Jorgen Habermasers pasiūlymą. Jis neseniai pateikė dar vieną manifestą, juos rengia jis kas savaitę. Šis manifestas ypač griežtai išsako jo kritinį požiūrį į dabar vykstantį politinį procesą ir Jis taip pat pabrėžė, kokia svarbi tuo pat metu tapo Europa. Jo nuomonė Europa yra vienintelė galimybė europiečiams išspręsti savo problemas. Taigi, ką jis siūlo? Jis pirmiausia pateikia Europos idėją, kuri yra artima tam, kas buvo išsakyta pradžioje. Nei federacija, nei valstybių asociacija o greičiau kuriama piliečių, kurie iš vienos pusės yra nacionalinės politikos dalis ir iš kitos pusės Europos piliečiai. Ir ta sąveika tarp nacionalinio ir europinio nebūtinai turi būti užtikrinta kuriant Europos federaciją, bet gali būti pasiekta ir kitais būdais. Jo pasiūlymo pagrindinė mintis yra ta, kad reikia procesą organizuoti per referendumus ir naują konventą. Jo pasiūlymų siekiama sustiprinti europiečių dalyvavimą procesuose. Habermaseris visą laiką šiek tiek utopiškas yra, tai yra jo didysis privalumas. Neįsivaizduoju, kaip galima būtų dar be, be, besitęsiant krizį įgyveninti tokį pasiūlymą, bet jis buvo pateiktas ir turi būti apsvarstytas. Galbūt šio, po šio pasiūlymo ir bus kokiu nors veiksmų pasiūlymų, bet vis tiek nemanau, kad jis iš tikrųjų skirtas kokiam nors, kokiam nors konkrečioms politikos kryptims sukurti, o greičiau kaip paskata organizuoti įvairiausius forumus susijusius su sprendimų prieimimu parlamente ir kito, per kitas dalyvaujančias iniciatyvas. Habermasas sako, kad reikia apsvarstyti, kiek įmanoma būtų daryti prielaidą, kad Europos lygmens įgaliojimų perkelimas, nacionalinių įgaliojimų perkelimas į, nacio, į, tarp, į Europos lygmenį yra įmanomas. jį žavi mintis, kad Europos procesas turėtų tapti naujuoju varikliu rengiant referendumus ne tik Danijoje ar Airijoje, bet tai turėtų būti plati iniciatyva ir jos kulminacija turėtų būti naujas Europos konventas. Tačiau, aišku, tai neįvyks rytoj, o kągi daryti dabar, šiuo metu. Ir čia aš norėčiau pateikti kitus, nemažiau sudėtingus pasiūlymus, tačiau e, norėčiau pasidalinti su jumis e, savo mintimis, kaip aš norėčiau, kad būtų kuriama ir perkiurama ir konsultalizuojama Europos politinė sąranga jos pagrindas galėtų būti vieningumo ir skirtingumo formulė, kad Europos politiką galima būtų kurti ne tik remiantis vieningumu įvairiais reglamentais, bet taip pat ir organizuojant savitarpio priklausomumą ir tuo pat metu nukreipiant bendradarbiavimo procesą atgal piliečių link. Jums pateiksiu du principus, kuriais remiasi ši mintis, o paskui pateiksiu kelis pasiūlymus, kaip tai gyvendinti. Pirma mintis yra panaši į Maduro ar Europos teisės aktai yra legitimus dėl to, kad jie kompensuoja nacionalinių demokratijų trūkumus. Dabar yra Europoje sukurta savitarpio priklausomybė, kur valstybės narės pačios vienos nebegali išspręsti savo problemų, nes jei priims atitinkamus sprendimus, jų sprendimai paveiks ir kaimynus. Todėl kyla demokratijos problema, o Europos teisė siekia kompensuoti šį deficitą. Tai yra daugeliu atveju Europos teisinės sąrangos elementas. Europos teisė yra sukūrusi būdų, kaip valstybėms narėms priskirti pareigas gerbti kaimynų teisės, tai jau vyksta nuo Kasidė Dižon bylos laikų ir taip toliau. Dar viena svarbi problema yra nesugebėjimas konstruktyviai reaguoti į problemas vien tik nacionaliniu lygiu. Taip pat ne, nesugebėjimas sukurti politinės savaujamai institucija europinių lygių, kuri tai galėtų padaryti. Taigi dabar turime tam tikrą konstitucionalizuotą bendradarbiavimą. Habermaseris pateikia idėją, kad Europos piliečiai galėtų dalyvauti politikoje iš vienos pusės Tačiau turime prisiminti, kad Europos įvairovė ir valstybių narių saliginė autonomija ir toliau kels tam tikrų nesutarimų. Ir šiais klausimais nei viena institucija neturi aukščiausios kompetencijos. Savo pastabose apie Europos piliečių iniciatyvas Manau, kad naujasis instrumentas yra labai įdomus, kadangi jo dėka galima organizuoti procesus tarp Europos, atskirų Europos politikų ir taip pat galima sukurti sprendimų prieimimą prieimimo struktūrą dėl procesų ir diskusijų. Neturime garantijų, kad tokie debatai duos konkrečių rezultatų, Ta, dėl to visi sutarė. Tačiau yra galimybė, kad toksai procesas galės paskatinti sprendimus. kurie atsižvelgtų į vairių valstybių narių rūpeščius. Pavyzdys galėtų būti atominė energetika, tai yra jautrus klausimas, bet šis pavyzdys uh, parodo, kaip nacionaliniai pri, sprendimai veikia kaimynus. Ir iš kitos pusės, kad nėra jokios Europos lygio institucijos, kuri priimtų galutinį sprendimą. Tačiau vis tiek reikia organizuoti politinį procesą, bandant pasiekti kai, kokios, nu, kokio nors būdo, kaip visiems sugyventi Europos Sąjungoje. Šiandien aktualus pavyzdys yra finansų krizė. Ir čia kylančios rizikos yra didžiulės. Europos krizių valdymas neaišku, ar išsaugos Europą, aps, išgelbės Europą. Pastebime, kad į, linkstama organizuoti krizių valdymą per supranacionalinius, technokratinius uh, sprendimų prieimimo procesus. Ir tai kelia pavojų demokratijai, kaip ir sako Habermaseris savo manifeste. Aš negaliu susilaikyti, nepaminėjęs vėl Vokietijos konstitucinio teismo ir jo praėjusios savaitės sprendimo. Europos politinė bendruomenė rinkos taip pat Vokietijos vyriausybė pajautė palengvėjimą. kad Europos integracija nesustos, kad tai nesutrukdys krizių valdymui ir kad bus apsaugotos Bundestago biudžeto įgaliojimai galios. Taip, tačiau norėčiau pridurti kai ką, kas sakoma sprendime teismo. Ir dabar cituoju patvirtindamas stabilumo paramą Bundestagas daro poveikį, kuris reikalaujamas konstitucijoje ir sprendimus įtakoja ir todėl apsprendžia svarbiausias sąlygas e, būsimiems reikalavimams kapitalo paskirstimui. Kaip Vokietijos pilietis, kaip e, tas, kieno pinigus Bundestagas administruoja, jaučiu palengvėjimą. Mano demokratinės teisės buvo apsaugotos, tačiau būdamas Europos piliečiu nesu toks įsitikinęs, kaip dėl kitos Europos dalies demokratijos. Kodėl biudžeto demokra... autonomija nėra laikoma bendra Europos konstitu... bendru Europos konstituciniu paveldu? Kodėl negalėtų Bundestagas paprašyti Kodėl Bundestagas gali prašyti kitų valstybių narių, kitų vyriausybių laikytis Bundestago primestų apribojimų? Kodėl yra įtvirtinamas sąsaja tarp taupimo ir krizių valdymo? Be to, esu nusivylęs ir todėl, kad teismas kitoje sprendimo dalyje, remdamasis oficialiu savo interpretavimu aiškina, kad kad būtina ginti demokratinius procesus, demokratinį sprendimų prieimimą. Tai yra daug konstruktyvesnė idėja. Panaši į tas mintis, kuriomis remiasi piliečių iniciatyva. Toks argumentas sako, kad konfliktų tarp biudžeto įgaliojimų vykdymo turėtų būti sprendžiamas per politinių procesų organizavimą. Aš neturiu atsakymo, kaip valdyti finansų krizę, tačiau galiu pabrėžti dar sįki, kas kelia šiandieną demokratijai pavojų. Iš vienos pusės mes priimame sprendimus per technokratinius mechanizmus, kurie bando primesti tam tikrą discipliną ES, kuri neturi demokratinio legitimumo ir netgi siekia derinti taupimą su tam tikromis sąlygomis. Tai nėra demokratiška. Kągi tai reikštų kitoms Europos politikos sritims? Jeigu priimsime, kad sutiksime, kad Europa socialiai ir ekonomiškai yra skirtinga, tačiau vis tiek turi organizuoti bendrą sprendimų prieimimo procesą, ji turi konstitucionalizuoti tokį sprendimų prieimimą taip, kad būtų atsižvelgta ne tik į valstybių narių būkštavimus, bet taip pat ir į piliečių, kuriuos veikia tokie sprendimai, būkštavimus. Ir reikia pagalvoti, kaip atverti tokius procesus, kad galėtų įvairūs dalyviai juose dalyvauti. Taigi baigsiu savo pasisakymą, kadangi jau baigiau iš, išseko mano, spis, man skirtas laikas. Yes, thank you very much, uh, Professor Jörges. Labai ačiū profesoriui Jurgis. Dabar pakviesiu profes... poną Bruną Kaufmaną. Uh, kuris yra e, iniciatyvos ir referendumo instituto Europoje vadovas, taip pat Falono Švedijoje rinkimų komisijos pirmininkas. Jūs pats prisistatysite toliau, jūs esate ir mokslininkas, ir aktyvistas. Labai ačiū Dėkuoju Geraldui, ponui Kasinį taip pat, visam komitetui, kad surengė tokį savalaikį klausimą. Kaip jau ir buvo minėta, šis sustikimas ne tik labai e, savalaikis dėl to, kad ES jos legitimumas e, institucijų jos pačios legitimumas išgyvent tarsi krizę. Kitas dalykas, dėl ko šis susitikimas yra svarbus, yra tai, kad mums reikia uh, pasižiūrėti, kaip viskas klostosi dabar. Uh, esame tarsi viduryje ES demokratėjimo proceso. Ir norėčiau pasižiūrėti į šį klausimą iš pasaulinės perspektyvos. Dėl to ir matote skaidrę pasaulio žemėlapį į Europą šiandieną visas pasaulis žiūri ir laiko ją transnacionalinės demokratijos pavyzdžių. E, tokie e, klausimai galbūt galima, gali būti laikomi ir dėžavių, nes jau daugybę dešimtmečių vyksta panašus sutikimai. Prisimenu, 92 metus Strasbūre vyko panašus klausimas, kalbėjome tada apie transnacionalinę demokratiją. Kolega, kai aš kalbėjau iš Niderlandų, mane uh, E, išjuokė, sakė, kad transnacionalinė demokratija yra neįmanoma, tai yra nesąmonė, bet šiandien apie tai kalbame kur kas plačiau, nes tai, kas vyksta dabar, e, reikalauja ne tik stiprinti transnacionalinę demokratiją, mes tuo pačiu metu turime galvoti, koks yra geriausias būdas veikti, jeigu šiandieną e, mes e, pasižiūrėsime į labai gerą Europos komisijos registrą dėl Europos piliečių pamaty, iniciatyvos pamatysime, kad jau dešimt e, buvo pateikta, e, keletas pasirašyta, pateikta elektroniniu būdu. Ir turbūt pirmą kartą e, tokia iniciatyva gali būti pasirašyta elektroniškai E, nei Šveicarijoje, nei Italijoje, nei JAV kol kas neegzistuoja galimybė rinkti parašus elektroniniu būdu. Aišku, yra daug kliūčių, bet mes žengėme pirminį, esame proceso viduryje. Taip pat reikia pasakyti, kad mes jau išgyvename transnacionalinę demokratiją, įkūrėme, sukūrėme jos principus. Ir labai uh, E, svarbu, kad Lisabono sutartyje ypač 10-11 straipsnėje atsispindi nuostatos dėl transnacionalinės demokratijos. Atsirado suvokimas, kad šio laikiška demokratija turi būti pagrįsta piliečių dalyvavimu. Dar daugiau mes taip pat esame jau pasitvirtinę sutarę. E, procedūras, e, dėl procedūrų susitarę konkrečių. Pavyzdžiui, viena iš tokių procedūrų yra e, piliečių iniciatyva. E, didžiausia įmanoma dauguma Europos parlamente taip pat valstybės narės dėl to yra susitarusios. Taigi turime apie, kalbame apie procedūras, bet taip pat jau ir praktiškai jas įgyventiname. Procesas yra tikrai labai uh, įdomus, tai yra ne tik tai diskusijos apie e, dalyvavimo ir tiesioginės demokratijos e, elementus. E, dabar kalbame, ar reikėtų daugiau demokratijos ir dalyvavimo, bet kaip pasinaudoti šiomis priemonėmis. Šiuolaikiška demokratija yra pagrįsta šiais principais kalbų dalyvavimą ir e, tiesioginę demokratiją. Tai yra demokratijos esminiai dalykai. Ir e, atstovavimo demokratija turi būti pagrįsta trimis ramščiais. Žmogaus teisų apsauga, mes visi dėl to sutarėme. Antras dalykas, šio laikinė atstovaujamoji e, demokratija turi uh, E, turėti delegavimo savybę, kaip buvo sakyta, anksčiau e, egzistavo e, Italijoje miestai valstybės, Šveicarijos kantonuose taip pat kol kas galima priimti atskirius sprendimus, bet reikia galvoti apie tai, kad didesnėje teritorijoje reikia taikyti delegavimo principą per sąžininkus rinkimus. Trečias elementas, trečias ramstis yra uh, dalyvavimas. Kartais uh, sakoma, kad e, atstovavimas ir dalyvavimas tiesioginė demokratija yra vienas kitam prieštaraujantis dalykai, bet dalyvavimas ir tiesioginė demokratija e, sugyvena e, ir taip pat delega, egzistuoja delegavimas ir e, tai numato įstatymai. E, e, kyla E, klausimas, aišku, dėl tam tikrų nusistovėjusių valdžios monopolijų, dėl dalyvavimo dalykai. Reikia, kad valdžios struktūros pasidalytų savo galiomis stiprinant demokratiją. Ir e, mes matome, kad ES transnacionaliniai demokratijai sukūrusi yra gana įdomią e, struktūrą. Tai yra ne tik Europos piliečių iniciatyva ar Lisabono startis. Tie dalykai egzistuoja daugelį valstybių narių ir šiandieną e, tai yra mūsų klausimo tema. Mes matėme nuo 73 metų 53 e, referendumus dėl ES dalykų. Nuo 92 metų e, atsirado Europos pilietybės e, savoka. Kitais metais švesime, minėsime 20 metį šios savokos. E, taigi tai nėra tik Europos piliečių iniciatyva. Pagrindiniai iššūkiai. Kaip užtikrinti, kad viskas pasiteisintų, veiktų. Aš lankiausi Airijoje, e, sekiau, kaip vyksta balsavimas dėl Europos stabilumo mechanizmo ir e, žmonės nebūtinai džiaugiasi savo tradiciją turi, renkti visuotinį balsavimą dėl Europos Sąjungos klausimų, bet tai yra tarsi mintis, tai, kad nereikia žmonių informuoti, nesakyti jiems apie ES. Ta pati problema kyla dėl Europos piliečių iniciatyvos. Daug žmonių net nežino apie savo teisės, nežino, kad pateikta dešimt iniciatyvų, jie nežino, kaip galima pasirašyti, jie nežino, kad tokias pat teisės turi, kaip ir Europos parlamentas ir valstybės narės, pasiūlyti teisės aktus. Taigi tai yra vienas iš iššūkių. Kitas su žmonėmis susijęs iššūkis, e, e, susijęs iššūkis yra e, tai, kas turi informuoti žmonės. E, tai, kas e, susiję savo kasdienėme darbe su informavimu, kelia klausimą, kaip geriau informuoti piliečius, kaip visą tai padaryti. Mes neturime e, viešai steigto pagrindo informavimui, neturime švietimo pagrindo. E, reikia žmonių, kurie išmanytų tuos dalykus. Yra tam tikrų pastangų, bet nedaug išteklių. Taip pat e, reikia mums paremti tuos, kurie nori pasinaudoti savo teisėmis. E, visą laiką kyla klausimas ir sunku spręsti e, tą klausimą, kaip, pavyzdžiui, pakeisti struktūras, kaip pagerinti demokratinės teisės. E, bet tos demokratinės teisės jau egzistuoja, tik jos nėra pakankamai gerai pritaikytos praktikoje. Ko mums reikia? Reikia tam tikros infrastruktūros, kuri paremtų Europos piliečius, kad jie tikrai taptų Europos piliečiais. E, mes e, matome šią gražią salę, yra Europos parlamento narių vertėjų. Tai yra vienas iš esminių elementų Europos demokratinėje infrastruktūroje, bet dauguma ES piliečių nesuvokia, kad tai yra ir jų infrastruktūra. Dėl to mes turime įveikti e, šį barjerą. Ir taip pat e, reikia galvoti, kad nepakanka Europinio ligmens, kad mes e, suteiktume visą informaciją piliečiams. Europos ligmens nepakanka, reikia vietos regioninio ligmens, taip pat nacionalinio regioninio ligmens ir aišku transnacionalinio pagrindo, kaip kad yra šiandieną. Dabar keletas infrastruktūros elementų Mums reikia tam tikrų fizinių vietų, kur žmonės galėtų susitikti, taip pat gauti informaciją, kad jie turėtų galimybę gauti informaciją ne tik tai e, internetu, bet ir demokratijos centruose visoje Europoje. Jau egzistuoja taip vadinami navigatoriai e, arba žmonės, e, kitaip tariant, kurie yra specialiai apmokyti, kurie gali suteikti informaciją. E, pavyzdžiui, išaiškinti, ar tai yra Europos masto klausimas, o galbūt tai yra valstybės narės reikalas, ar Ar regiono e, lygmo tie navigatoriai, kitaip tariant, šturmanai gali e, būti e, naudingi ir taip pat mums reikia tam tikrų prietaikų, kad būtų galima pateikti piliečiams informaciją apie tai, kokios egzistuoja iniciatyvos, kur galima, pavyzdžiui, sužinoti apie jas daugiau. Aš keliaudamas Pavyzdžiui, mačiau, kad tam, keliaudamas galiu sužinoti, kad tame mieste žmonės nori pasakyti dėl to ar kito klausimo. Reikia daugiau platformų, kur būtų galima uh, aptarti plačiau dalyvavimo teisės. Mes taip pat e, galime pastebėti, kad Europoje nemažai pastangų dedama, kad būtų e, įgyveninti šie dalykai. Mano, pačia, mano paties e, mieste Falūne mes bandome stiprinti e, demokratiją. E, viešuosiuose bibliotekose steigiami informacijos centrai. Bibliotekos yra e, ne tik tai vieta, kur galima pasiskolinti knygų, gauti informacijos, bet tai yra ir tikri demokratijos centrai. E, visi piliečiai turi gauti pagalbą, susivokti geriau, e, kokios yra jo ir jos teisės ir kaip geriau jomis pasinaudoti. Daugelį Europos šalių e, dabar suvokiama, kad dalyvavimą reikia paremti, populiarinti ir tai yra daroma leidžiant įvairius vadovus, yra jų daug parengta apie dalyvavimo teisės, bet jos juose tie vadovai skiriami jau pasirengusiems, jau turintiems e, žinių žmonėms, bet kitiems sunku dar jais pasinaudoti. Europos lygmenių svarbiausias dalykas, aišku, yra Europos piliečių inicijatyva. Aišku, negali išspręsti visų problemų, bet tai yra vienas iš esminių elementų, kuris e, derina idėjas, procedūras, praktiką, uh, susijusią su dalyvavimu e, naujame kontekste. Mes turime uh, suprasti dalyvavimą ir tiesioginę demokratiją kaip galimybę pasakyti ne. Tai yra būdas plėtoti bendras idėjas, plėtoti dialogą tarp piliečių ir taip pat tarp piliečių ir institucijų. Ši dviejopa funkcija taip pat turi daug kitų savybių. Galima pasinaudoti Europos piliečių iniciatyvą, bet ir daugeliu kitų priemonių ir skirtingai tą padaryti. Uh, Reikia tik tai gero suvokimo, reikia geros infrastruktūros ir tai yra didelis iššūkis Europai, nes jeigu nebus to, tie dalykai plėtojami, tai Europa nesiplėtos, nes ponas Barosas savo, kad Europai reikia daugiau demokratijos. Ir mano išvados būtų tokios, mes dabar esame tarsi pusiaukelėje dalyvavimo revoliucijos. Be, ir mes neturime šiuolaikiškos demokratinės infrastruktūros. Egzistuoja tam tikros institucijos, kurios jau seniai įsteigtos e, ir reikia keistis. Antra išvada - ES yra galimybę žengti į priekį ir suteikia mums struktūrą, kuri gali dar labiau demokratizuoti mūsų demokratiją. E, tai yra unikalus dalykas visame pasaulyje. Trečias dalykas, mes turime e, galvoti, kaip dalytis galiomis. Labai lengva yra kalbėti apie dalyvavimą, tačiau uh, praktiškai įgyvendinti tuos dalykus netai paprasta. Egzistuoja labai rimtos technokratinės kliūtis, kurios kelia pavojų visoms atsiradusioms galimybėms. Taigi mes tikrai galime veikti kur kas geriau, nes žmonės visame pasaulyje, ypač tie, kurie tik tai kūrė demokratiją, kurie pradeda jausti demokratiją, kaip ši moteris Libijoje, kuri uh, pirmą kartą galėjo uh, uh, balsuoti, uh, žiūri į mus ir mes turime atsižvelgti tai. Ir europiečiai tikrai nori dalyvauti, mes turime dalyvauti, bet reikia mums sukurti tam struktūrą. Labai ačiū. Allora, eh, inizia ora la fase del dialogo della discussione, delle domande. Dėkoju. Dabar galime padiskutuoti arba galite užduoti klausimus mūsų prelegentams. Kolega Tsarkovski pirmasis prašo žodžio, po to Gerėjo pas Tarkovski. Well, first of all, welcome. Pirmiausia, labai noriu pasidžiaugti, kad atvykote į Europos parlamentą. Uh, Labai puikiai diskusija vyksta. Buvo e, daroma skirtumas tarp e, tam tikrų e, skirtingų dalyvavimo formų ir legitimumo. Jeigu kalbėsime apie ES legitimumą, tai reikia galvoti apie rezultatų aspektą labiau, ne tik įdėtų pastangų. Žmonės, piliečiai tikriausiai nežino daug apie demokratiją, galbūt žmonės negalvoja apie skirtingas savokas, bet mes jau bent suteikėm, pateikėme rezultatų. Ir vis tik tai problema yra ta, kad mes neaiškiai viską parodome. Ne, žmonės, eiliniai žmonės, ne ekspertai e, dažnai nesupranta, kaip veikia ši transnacionalinė sistema, tačiau jie bent jau nori matyti rezultatų. ir mes reformuojame sutartis, bet tai ne visuomet yra aktualu piliečiams. Mes žinome, kad to reikia, bet e, piliečiai galbūt ne visuomet tai supranta, nes tai tarsi jiems e, nieko nereiškia. Galbūt reikėtų galvoti e, labiau apie ekonomikos valdymą, nes būtent ekonomikos srityje E, yra daugiausiai problemų. Taigi klausimas, ar rezultatų legitimumas yra svarbu ir kokie yra trūkumai šioje srityje. E, Vokietijos konstitucinis teismas priemė sprendimus atitinkamus dėl Lisabono sutarties ir e, prieita prie išvados, kad mm, nėra viskas tobula dėl mm, demokratinio legitimumo netgi mm, Europos parlamente. E, mes turime priimti tinkamus sprendimus ir galvoti apie tai, kad e, Kroatija e, prisijungs prie mūsų greitai ir reikia ieškoti, skirstant balsus taryboje, demokratinio sprendimo. Norėčiau uh, išklausyti jūsų nuomonės dėl šių dalykų. Galiausiai egzistuoja skirtingos nuomonės apie tai, kaip galbūt ne tiek sustiprinti Europos parlamento legitimumą, bet padaryti Europos parlamentą labiau matomą, kad galėtume pamatyti, kaip veikia transnacionalinė demokratija. Ir e, kai kali galima padaryti keliant, keičiant sutartį. Tačiau problema yra ta, kad vyksta, kai vyksta Europos parlamento rinkimai e, kampanija e, susitelkė ties e, nacionaliniais dalykais. Niekam paskui nebeįdomu, kas vyksta Europos parlamente ar Europos partijose. Net per rinkimų kampaniją neskiriama pakankamai dėmesio ES masto klausimams. Jau nemažai metų Europos parlamente sklando mintis, kad reikėtų parengti konkrečią e, virš nacionalinės e, partijos programą. Dabar rengiame ES politinių partijų statutą kaip tik. Ir tada būtų galima eiti į rinkimus su aiškia programa. Pavyzdžiui, PP šeimos e, partijos galėtų sakyti, mums aktualu yra tai, tokios yra svarbiausios problemos, E, tas, e, tas žmogus yra mūsų kandidatas į Europos komisijos vadovus ir jeigu jūs balsuosite už mus, žinosite, už ką balsuojate ir jeigu mes e, gausime daugumą Europos Sąjungoje, būtent ta kryptimi žengs Europos sąjunga, nes Europos komisijos vadovas bus parinktas atsižvelgiant į Europos parlamento daugumos valią ir mes galėsime gyventi netinkamas idėjas. Taip pat yra daug minčių dėl transnacionalinių e, kandidatų sąrašų. Mūsų komitete ši mintis buvo labai populiari, bet jie, ji nesulaukė didelio pritarimo plenarinėje sesijoje. Ir klausimas mano būtų toks, ar jūsų nuomonė tos idėjos galėtų e, kokiu nors būdu e, sukurti daugiau Europoje politinės erdvės. Aš tikrai nekalbu apie demosą, E, Europos e, masto, apie tam tikrą liaudį, bet galbūt tie pasiūlymai galėtų sukurti daugiau tam tikro legitimumo piliečių akise, nes e, būtų mm, galvojama, kad dalis problemų bus išspręsta. E, mes tikrai e, neišgyvensime revoliucijos, e, per ateinančius keletą metų nepakeisime sutarties, nepakeisime žmonių požiūrio, bet galbūt galėtume e, sudėti akcentus kitur diskusijose. Ir uh, žmonės galėtų žinoti, kad e, aš balsuoju, pavyzdžiui, už tuos žmonės, už tokią programą ir tokiu būdu Europa galbūt taptų kur kas aktualesnė, sprendžiant problemas, e, taip ji e, gautų daugiau legitimumo. Ačiū panu Čiakovskijui. Ar jūs norėtumėte į kiekvieną klausimą iš karto atsakinėti, ar lauksite kitų klausimų ir po to iš karto atsakysite visus?

Jis sako, kad galima ko nors pasiekti e, tik tai tuo met, jeigu Europa renktų gerus reglamentus. Jo galva ši krizė yra labai svarbi būtent todėl, kad pamatėme, jog nesugebame tinkamai dirbti. ir vis dar kyla pavojus, kad nepasieksime to, ką norime padaryti. Europos parlamentas tokiu būdu kaip forumas tampa dar svarbesnis. Ne todėl, kad galėtų iš karto pasakyti, kad štai dabar elkime taip ar taip. Tačiau jis gali suteikti balsą toms įvairioms perspektyvoms. Ir priversti europiečius suvokti, kad šie klausimai yra diskutuojami. Ir galbūt tada jie kitaip patys vieni su kitais komunikuotų. Šiandien blogiausia yra tai, kaip žmonės suvokia vieni kitus. Kiek aš supratau jūsų pasisakymą, jame siekta pabrėžti, kad Europos parlamentas yra politizacijos vieta, kurianti politinę erdvę Europoje, o ne demosą, ne vienybę, kuri mums leistų nuspręstų, kad kas Europai yra gerai, o kas ne. Tačiau tai yra tarpininkas tarp regioninių problemų ir bendrų Europos įsipareigojimų, pavyzdžiui, turto paskirstimas ir demokratiniai sprendimų prieimimai. Profesor Kaufman, volevo io stesso dire. Profesoriau Kaufman, ar norėtumėte atsakyti? It's of course, I think also it's very important to talk about. Manau, kad labai svarbu kalbėti apie mm, legitimumą, tačiau kalbant apie demokratiją, manau, skirtumas tarp demokratijos ir nedemokratijos yra visų pirmiausia paremtas dalyvavimo legitimumu, nes net ir diktatorius gali pasakyti, štai pasiekiau rezultatų, todėl esu legitimus. Turime suvokti šį skirtumą ir nesitenkinti tuo, kad sugebame pasiekti kažkokių rezultatų, kurie tenkina žmonės. Demokratija reiškia, kad reikia visą laiką rūpintis dalyvavimo legitimumu, nes gyvename netobulose demokratinėse struktūrose. Dar daug ką reikia tobulinti. Todėl nemanau, kad argumentas, kad kol pasiekiami kažkokie rezultatai, to legitimumo nereikia aptarinėti, yra pagrystas. Ačiū. Dabar ponas Bronsas nori kalbėti. Kalbėtės tik dabar įsijungia mikrofoną. Kas kartą išgirdęs žodį demokratija, būčiau norėjęs gauti eurą ar svarą. Tačiau turbūt net ir tai nepadėtų man sukaupti turto. Nors demok žodis demokratija buvo minėtas labai dažnai. Reikia pagalvoti apie realybės demokratiją. Labai dažnai vartojamas žodis demokratija, bet retai realybėje jis pasitaiko. Europos Sąjunga nori demokratinio savo sprendimų patvirtinimo, demokratinio legitimumo savo jau priimtiems sprendimams. Taigi struktūros ir procedūros kuriamos vieninteliu tikslu, kad demokratiniai sprendimai yra vieninteliai teisingi. tačiau yra demokratinių sprendimų ir kurie nėra teisingi. Kartais netinkamai vartojamas žodis populizmas. Šis terminas atsirado Amerikoje ir jo pradinė prasmė buvo visai kitokia. Dar dažnai šį rytą girdėjome žodį neracionalus. Kalbant apie netinkamus demokratinius sprendimus. Kai vyksta referendumas ir rezultatas yra netinkamas, tuomet iš karto rengiamas kitas referendumas. Ir jeigu ir dar siekia bus rezultatas netinkamas, turbūt surenkam ir trečią, ir ketvirtą. Danijoje dėl Mastrikto buvo antras referendumas, Airijoje du dėl Lisabonos ir dėl finansinio susitarimo kai Prancūzijoje ir Niderlanduose buvo atmesta konstitucinė sutartis, ten nebuvo rengiami antri referendumai, o tiesiog buvo atsimta konstitucinė sutartis, perpakuota. Ir tada apskritai buvo atsisakyta referendumų, tai tiek demokratijos. Aišku, galima išvengti netinkamų sprendimų kitais metodais – Pavyzdžiui, kaip Junktinėje karalystėje 75-aisiais labai daug pinigų buvo išleista kampanijoms. Bet tada reikia pagalvoti, kiek informacijai ar propagandai išleidžiama pinigų. Kalbant apie piliečių iniciatyvas, dėl viso pikto, jeigu kartais žmonės pasirinktų netinkamą iniciatyvą tada e, klausimai visuomeniai pateikiami yra apribojami. Jie remiasi Europos vertybėmis, atmetant kelias galimai problematiškas, o ponas Ševčiovičius dar vieną kriterijų pridėjo. Jis pasakė, kad formuluotės turi atsižvelgti į ES interesus, tačiau surinkti milijoną parašų keliose šalise sugeba tik didelės organizacijos, partijos, sąjungos, korporacijos. Mintis, kad paprasti žmonės, milijonai tokių žmonių spontaniškai sugalvotų iniciatyva tai yra tik tais kažkoks kažkokia nesąmonė. Labiausiai rūpinamasi, kad žmonės dalyvautų klusniai. Tai nėra iš apačios į viršų spontaniška žmonių išraiška, bet demokratinis centralizuotumas primestas iš viršaus. Sakoma, kad taip, daug kas balsuoja, todėl yra demokratija, bet e, kartai žmonės priverčiami tiesiog balsuoti. Domanda ancora se desiderano rispondere subito. Ar norėtumėte iš karto atsakyti, ar išklausyti ir kitų pasisakymų? D'autres domande. Des autres domande après? Bon, allora, il Guerrero ha chiesto la parola. E, kiti klausimai, panas Guerrero. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ekspertams, ponui Hefneriui taip pat, kad jis surengė šį klausimą. Išklausiau pono Kaufmano, e, atsakant į pono Čarkovskio klausimus, jis pasakė, kad demokratija yra testinis procesas, kurį galima vis labiau tobulinti. Ir tai man primena John Dan knygos antraštė. E, demokratija yra nebaigta kelionė. Arba nesibaigianti kelionė. Grįžtant prie to, ką Jūs pasakėte pradžioje, prisiminsime, kad Jūs sakėte, jog šiuo metu labiau nor, norima didesnės demokratijos, demokratinio, dal, didesnio demokratinio dalyvavimo, tačiau nėra tam skirtų struktūrų, kad, e, to, kad būtų atsižvelgta į visuomenės poreikius. E, antrojo pasaulinio karo pabaigoje taip pat buvo išreikštas toks didesnės demokratijos, daly, aktyvesnio dalyvavimo demokratiniuose procesuose e, noras. Taip pat buvo septintasis dešimtmetis, tai yra pirmoji banga po ilgo laikotarpio, kada demokratija buvo vertinama autoritaristiškai. Čerčilis teigia, kad iš, demokratija yra mažiausia blogybė iš visų esamų kitos, visoje įvairiose Europos e, valstybėse buvo išreikškiamas noras e, aktyviau dalyvauti demokratinėse procesuose, formuoti demokratinę politiką. Tai buvo septintasis dešimtmetis jo pabaiga. Taip pat buvo kitas etapas reikalaujantis daugiau demokratijos ir e, buvo kalbama apie demokratijos kokybę. Tai buvo, tai buvo po Berlyno sienos griuvimo gana liberalioji, pluralistinė demokratija buvo kvestionuojama ir buvo kalbama apie demokratijos e, išplėtimą į kitas rytis, įtraukiant e, aktyviau ir piliečius. O dabar gyvename epochoje, kurią būtų galima apibriežti kaip nuovargio epocha. Žmonės pavargė nuo demokratijos. Aš pats iš, iš, iš, esu iš Ispanijos ir noriu priminti, kad pastarosius porą metų tenai susiformavo stiprus judėjimas 15M, tai yra jaunimas, jaunuoliai, kurie jaučiasi užrybyje, visuomenės užrybyje politinių partijų mechanizmų uh, išorėje, užrybyje, neturintys jokių galių. Ir yra stengiamas išsiaiškinti, kaipgi šiomis sąlygomis mm, galėtume pasistengti demokratinėmis priemonėmis išsaugoti tas demokratinės struktūras, tą demokratinę sąrangą. Čia yra labai svarbi ta dalyvaujamoji e, demokratija, šis jos elementas. Ir tai yra sėtina ir su mintimis, kurios buvo išreikštos dešimtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Mes girdime piliečių norą atsisakyti ar neapsiriboti vien tik tai tuščiais ritualais ir ieškoti konkrečių priemonių, konkrečių veik, kanalų veiksmams generuoti. Žinoma, visą tai e, turi būti kažkaip. E, valdoma. Aš su, nesutinku su ponu Bronsu, jo pozicija, mūsų pozicijos tikrai labai kardinaliai skiriasi. Dalyvavimo demokratijos procesuose noras yra dažnai susijęs su uh, tam tikrų pasimetimu visuomenėje, kaipgi tai konkrečiai turi vykti. Uh, Juk e, dalyvaujama demokratija reiškia didesnį jos, jos intensyvumą ir tuo pat metu e, dalyvavimą referendumuose. Ir tai ir yra didelė problema. Referendumų tradicija yra e, didelė, ilga, pažiūrėjau, Italijoje. Ten vyksta jau dešimtmečius įvairūs referendumai. Ir vis dėlto referendumas dažnai neduoda jokio rezultato į jo rezult, arba į tos rezultatus nėra atsižvelgiama. Kartais iškyla tikrai kritinių akimirkų, kuomet piliečiai negali balsuoti, nebalsu, nebalsuoja apie tai, ko jų klausiama, o tiesiog išreiškia savo poziciją dėl kitų politinių klausimų, kurie aktualūs tuo metu šalyje. Diskusijos metu buvo pasakyta, kad daugelį Europos valstybių, pavyzdžiui, Ispanijoje, jeigu ten vyktų referendumas dėl mirties bausmės, kuomet neseniai, e, jeigu prieš tai neseniai būtų buvęs įvykęs, įvykdytas teroristinis aktas, teroro aktas, tuomet e, žmonės, aišku, e, balsuotų už e, mirties bausmę. Tad referendumas yra tikrai labai sudėtinga priemonė, komplikuotas instrumentas. Na, kaip jau sakiau, nuo tokių referendumų, sprendimų, rezultatų nebūtinai priklauso dalyvaujamosios demokratijos efektyvumas. Reikia kalbėti ir apie tam tikras infrastruktūras, kad e, dalyvavimas e, demokratijos procesuose būtų normalus, įprastas dalykas žmonėms. Kad žmonės galėtų sėkmingai formuoti savo viešąją nuomonę vienu ar kitu klausimu. Būtent tokios, tokį procesą mes dabar patirėme Europos Sąjungoje. Yra labai svarbus e, laikotarpis. Mes turime galimybę sukurti tokią infrastruktūrą dėl priežasčių, kurias jūs minėjote. Mes turime Europos piliečių iniciatyvą. Taip pat turime kurti struktūras ir aukštesnių lygmenių. Vis nemažai mm, priemėme sprendimų ir sukūrėme nemažai įvairių naujų struktūrų, siekdami e, išspręsti tas finansinės problemas. Taigi galima panašiai spręsti ir kitus klausimus. Ir aš siūlyčiau akademikų pasaulyje, fondų kontekstuose, čia parlamente, siekti e, suformuluoti mintis, kaip būtų galima sukurti tokius mechanizmus ir e, priemonės, e, kurios padėtų mūsų piliečiams labiau įsitraukti į dalyvaujamąją demokratiją. Kad sukurtume naują, naujus orientyrus Europos Sąjungai, kad nespręstume klausimų vien tik tai referendumų pagalba, Nes kai kuriuose valstybėse narėse tokie referendumai, kaip žinia, tiesiog atspindi piliečių nuotaikas ir, ir jos yra arba, gali būti arba labai optimistinės įveikus ekonominė krizė ir labai pesimistinės, jeigu yra kažkas, kažko nepasisek, ne, nepavyksta pasiekti politinių lygmenių. Taigi referendumai nėra tas vienintelis atsakymas tikiuosi kalbėjau ne, m, mm, pakankamai ryšliai. Tiesiog norėjau pasakyti, kad piliečiams reikia daugiau demokratijos ir reikalauja didesnio, e, aktyvesnio jų dalyvavimo demokratijos procesuose. Taip pat mums reikia sukurti veiksmingus mechanizmus dalyvaujant demokratijos sistemoje, ne vien tik tai remtis referendumais. Ir trečias dalykas, tas struktūras reikia sukurti jau dabar, jeigu norime, kad ES žengtų į naują, į sėkmingesnę epochą. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį mūsų ekspertams, taip pat norėčiau užduoti klausimą. Taip pat kolega Hefneris norėjo užduoti klausimą. Taigi mano klausimas būtų toks. Dar prieš e, pasirašant Lisabonos sutartį egzistavo peticijų teisė Tai yra piliečių dalyvavimo demokratijos procesuose esmė ir pagrindas. Mes turim, rėmėmės 11 straipsnių, taip pat turime tą peticijų teisę. Galime sakyti, kad e, didelį įtaką daro balsai, balsų pasiskirstimas. Praeitie buvo taip, kad e, peticijos būdavo pateikiamos, pasirašytos e, milijonų piliečių. Ir skirtumas yra ne piliečių iniciatyvų, tai skirtumas tarp peticijų teisės ir dabartinės piliečių iniciatyvos yra ne balsų skaičius, o ta, nu, ta tokia aplinkybė šiuo metu, kad Europos komisija turi atsižvelgti į piliečių valią atsižvelgti ir nustatyti, ar tokia iniciatyva yra pagrįsta ar ne ir e, apsvarstyti, deramai apsvarstyti vieną ar kitą pateiktą iniciatyvą. Jeigu mes norime, kad tos iniciatyvos e, taptų dar reikšmingesnės, e, tuomet reikėtų e, tuos dalykus labai gerai ap, ap, išdiskutuoti. Išdisk, stengti sustiprinti šį instrumentą, priešingų atveju iniciatyvos tiesiog atsidūrus e, stalčiuose ir liks tulkėti ir nieko su jomis nebus pasiekta. Kitas klausimas. 11 straipsnis teigia, kad piliečių iniciatyva turi, jos pasiekoje turi būti parengtas teisės aktas. Žinoma, čia taip pat reikia kažkiek reformuoti sutartis, tačiau galbūt iš tiesų reikėtų kalbėti ir apie kažkokią naują sutartį, kalbant apie tos iniciatyvos stiprinimo galimybę ir teisės aktų kūrimą. Panas Efneris. Abu ekspertai labai intensyviai aptarinėjo ir analizavo piliečių iniciatyvos klausimus, abu juos minėjo. Mano klausimas praėjus pusiai metų, darant pirmasias išvadas, kaip veikia ta piliečių iniciatyvos teikimo sistema, galime daryti tas pirmasias išvadas, nors ir nesibaigė e, terminai, tačiau galime jau matyti, kokios, e, kokie klausimai komisijai atrodė esantis pagristi, o kokie komisijos buvo atmesti. Taip pat e, išanalizavus, kokios problemos išryškėjo mm, naudojant iniciatyvų teikimo programinį įrangą. Noriu pasakyti, kad iki šiol lūkesčiai nepasiteisino. Ta prasme, kad Europos piliečių iniciatyva iššaukė didelės diskusijas, plataus masto diskusijas Europos Sąjungos lygmenių. Ar Taip yra dėl to, kad vis, ta iniciatyva dar yra pakankamai jau, jaunas instrumentas, ar dėl to, kad e, reglamentas e, susijęs su šios iniciatyvos e, pateikimo reglamentavimu yra nepakankamai tobulas. Ir dėl to, kad yra pernelyg apribojantis ir neleidžiantis daryti pakoregavimų dabartinės egzistuojančiose sąjungos sutartyse. Ar yra kažkokių biurokratinių reikalavimų, kurie yra sunkiai gyvendinami? Kągi būtų galima patobulinti, kad visas šis instrumentas veiktų efektyviau ir kad pasiektumėme to, ką pasakė Bruno Kaufman, kad dauguma žmonių Europoje dar iš vis nieko nežino apie šią iniciatyvą. Kągi mes galėtume padaryti, kad jie imtų naudotis didesnis žmonių skaičius. Taip pat e, reaguodamas į e, tai, ką pasakė ir Enrique Gerero Salom, norėčiau e, pateikti kitą klausimą. Bruno Kaufman minėjo uh, kad žvelgiant į praeitį, Europoje buvo iš viso balsuojama 53 kartus referendumuose dėl įvairių su Europą susijusių klausimų. Referendumai čia yra vertinami labai skeptiškai šiuose rūmose. Pavyzdžiui, prisimenant Prancūzijos, Niderlandų, Danijos, Airijos referendumus, kuriuose buvo atmesti Europos, atmestos ES sutartys. E, e, Komet, suvokiant, kad tie referendumai dažnai buvo e, instrumentalizuojami, pasinaudojant susidariusią politinę padėtimi vienoje ar kitoje valstybėje ir žmonėms reaguojant būtent į tuos tą situaciją, o ne į konkretų klausimą iškeltą referendume. Ir Enrique, pavyzdžiui, minėjo Italijos, Italiją, kur referendumas dažnai yra apribojamas žmonių galimybė daugiau pasakyti ne negu taip, o ne sukurti prielaidas jiems e, žmonėms e, generuoti naujas idėjas, pateikti naujus pasiūlymus. Ką, kaip jūs vertinate šią situaciją kaip ekspertai? Koks yra referendumų poveikis Europos mastu, sprendžiant Europai svarbius klausimus ir nubrėžiant platesnį horizontą? Ir kągi reikėtų daryti, kad referendumai būtų rengiami taip, kad e, sprendžiant E, kad, kad būtų sprendžiami konkrečiai referendume iškelti klausimai. Čia mes kalbame, aišku, ir apie pačias procedūras, ir apie e, tos, tų referendumų pagristumą. Galbūt jūs galėtumėte mums šiek tiek e, patarti, kągi mes galėtume šioje srityje padaryti. Kitas klausimas ar žmonės apskritai gali laikyti save pakankamai kompetentingais e, priimti vieną ar kitą sprendimą. Aš iš savo asmeninės patirties e, galiu pasakyti, kadangi labai daug dirbau e, šioje srityje, pats tikrai turiu patirties, e, kalbant apie tiesioginį demokra dalyvavimą demokratijos procesuose. Turiu pasakyti, kad e, E, galimybės ir sugebėjimai pasinaudoti tais demokratijos instrumentais yra kartais gana riboti. E, pavyzdžiui, Bavarijoje e, buvo rengiamas referendumas dėl atliekų tvarkymo politikos, tai buvo tuo metu labai svarbus klausimas ir Bavarijos parlamentas diskutavo šiuo klausimu ir daugelis parlamento narių mane, jog E, piliečiai nesugebės išspręsti tokio sudėtingo klausimo. Tačiau vis tiek referendumas buvo surinktas, prieš tai devynis mėnesius e, visos savivaldybės organizavo aktyves diskusijas šio klausimu. Ir e, nuostabu buvo tai, kad tas klausimas buvo taip aktyviai aptartas ir galų gale referendumas, e, e, referendume buvo pasiekta tikrai puikaus rezultato, kuriuo buvo gal, galima remtis priimant galutinius politinius sprendimus šioje srityje. Taigi mūsų piliečiai e, padarė lemiamą įtaką priimant sprendimus. Tai reiškia, jog žmonės turėjo galimybę labai intensyviai, labai aktyviai dalyvauti e, diskusijose ir priimti sprendimus, kurie svarbus visai šaliai. Taigi, kągi galėtume padaryti, kad e, Europos mastu tokio, tokie, tokios priemonės būtų efektyvios. Taigi, kas atsakysite? Uh Aš kalbėsiu švediškai, pasinaudodamas esančią infrastruktūrą, sako ponas Kaufman. E, buvo pateikta klausimą apie bazinius e, dalykus, esminius dalykus demokratiją, kaip mes galime suderinti dalyvavimą ir norus tų, kurie pageidauja e, referendumų. Kolega iš Britanijos iš esmės sukritikavo e, žodžio demokratija vartosena. Netaip seniai Londone per olimpinės žaidinės netos Korejos vėliava buvo iškelta, nes e, kažkas supainiojo Šiaurės Koreja su Pietų Koreja ir visai neteisingai interpretavo žodį demokratija. Buvo pagalvota, kad e, jeigu yra pavadinime demokratija, tai ir šalis yra demokratiška. E, iš tikrųjų reikia e, galvoti apie tai, kad prieš priimant bet kokį sprendimą viską reikia gerai aptarti, reikia kalbėti apie demokratinės teisės, apie formalius sprendimus ir apie daugumą. Norint kalbėti apie demokratiją, reikia trijų aspektų, įskaitant e, dialogą, tai susijęs su dalyvaujamąją demokratiją. Jeigu nėra galimybės aptarti e, sprendimo, tai negalima kalbėti apie demokratiją. Paskui reikia apsispręsti, kas sudarys sprendimo e, dalį. Ir kitas klausimas yra uh, Mm, suvokimas, kad nemaža grupė priima sprendimus, bet mes visi. Praktiškai tai yra susijęs su mm, galimybių ieškojimu, kurios leistų įgyvendinti atitinkamus dalykus. E, e, ir skirtingos savokos neprieštarauja demokratija ir e, dalyvavimas. Tos savokos papildo vieną kitą. Kai kalbame apie dalyvavimą, demokratiją, visuomet kalbame apie tai, kiek žmonių prisidėjo prie mūsų sprendimų, gali tai būti susijęs su rinkimais ar referendumais. Tačiau e, po pergalės ir palaimėjimo negalima kalbėti tik tai po pergalės ar pralaimėjimo apie demokratiją. Reikia galvoti apie visą procesą, apie e, demokratijos pagrindus, e, taip pat apie deficitą demokratijos, su kuriuo susidurėme kasdien. Reikia galvoti apie žaidimo taisyklės, kurios užtikrintų tam e, tikrą realybę. E, Tiesioginės demokratijos negalima užtikrinti nerengiant rinkimų, negalima turėti dalyvaujančios demokratijos, neužtikrinant tam tikrų teisių, pavyzdžiui, iniciatyvos teisės ar referendum galimybės. Referendumas gali reikšti daug ką, bet galiausiai sprendimas uh, priklauso liaudžiai. Uh, bet dažnai tuo galima piktnaudžiauti, dauguma gali piktnaudžiauti, siekdama, tam tikra, kad tam tikras sprendimas būtų priimtas plebiscito būdu, tai yra primesto referendumo keliu, o ne konstituciniu keliu. E, e, labai dažnai matome, kad plebiscitai visiškai nebūna demokratiški ir nepriklausomai nuo demokratijos formos demokratija tarsi yra piktnaudžiaujama. Buvo daug kartų minima Europos piliečių inicijatyva. Bet ji yra per silpna ir nėra pakankamai patraukli, kad būtų galima plačias diskusijas surinkti apie svarbius klausimus. Galbūt baime yra taip įsitikti įsišaknyjusi baimė dėl e, Europos institucijų apie daugybės lenkščių, kliūčių, kurias reikia įveikti. Žmonės dažnai sako, negalima kalbėti apie tai, nes tai nėra legitimus dalykas ir panašiai. Bet jeigu uh, yra institucionalizuojama tam tikri dalykai, reikia laikytis tam tikros logikos. Uh, reikia galvoti apie kompetenciją, ką galima laisvai pasirinkti. Ir taip pat e, reikia galvoti, kas yra kompetentingas atrinkti tam tikrus klausimus sakoma, kad žmonės e, nepakankamai išmano, kad galėtų priimti patys sprendimai, kad e, parlamentas tam reikalingas. E, bet turime galvoti apie tam tikrą nuoseklumą. Jeigu kalbėsime apie Europos piliečių iniciatyvą, turėtume elgtis kukliau. Reikia sakyti, kad tai tik pradžia, kad mes turime įgyti patirties, iš kurios reikia pasimokyti. Turime dabar galimybę e, išmokti tam tikrus dalykus. Aišku, pradė, matysime vėliau ir e, kovą dėl galių naudojantis šią priemonę, bet reikia ją išbandyti, reikia pasižiūrėti, ar ji pakankamai gerai veikia. Dabar E, turime užtikrinti, kad Europos piliečių iniciatyva veiks geriau. Galiausiai porą žodžių apie e, galimus europinius referendumus. Referendumai nėra pasirinkimo dalykai. Demokratinėje sistemoje turi būti numatyta galimybė renkti referendumą tam tikrais klausimais, kaip kad yra galimybė rinkti savo atstovus. Tačiau klausimas, kaip visą tai užtikrinti Europą Europos referendumas turi būti apie europinius dalykus. Būtų toks, e, klaus, toks e, kelias eiti prieki. Pone Gurmai, aš buvau paprašyta pasisakyti, man labai malonu prisijungti prie uh, jūsų, kai kada, žinote, keli posėdžiai vyksta vienu metu, aš turėjau balsuoti transporto komitete, taigi sunkiai galėjau ateiti pas jūs. E, norėčiau trumpai pasisakyti. E, mane labai sujaudino jūsų žodžiai dėl piliečių iniciatyvai, nes aš galiu e, pasakyti, kad esu motina tos iniciatyvos. Mes rengėme atitinkamą pranešimą su ponu Lamasiūr. Uh, Ir mes iš tikrųjų keturi aktyviai dirbome rengdami šią iniciatyvą, bet uh, nusprendėme, kad po trejų metų reikia uh, peržiūrėti, ką pasiekėme, nes tai yra naujas dalykas, nežinojame, kaip ji veiks. Tačiau reikėjo piliečiams suteikti iniciatyvą, kad jie galėtų įstraukti į dalyvaujamąją uh, demokratiją. Jūs kalbėjote apie labai svarbius dalykus. E, mūs, e, mums labai svarbu e, gauti patikimų žinių apie tai, kaip veikia ši iniciatyva. Mes norime, kad ji veiktų kuo geriau. Dabar išgyvename tarsi bandomąjį etapą. Jeigu komisija mūsų klausytų, įsiklausytų mūsų pageidavimus, tai E, e, ji turėtų turėti vieną tinklalapį. Mes su kolega abu labai daug kovojame dėl tų dalykų, apibrėžėme techninės detalės. Tačiau mielai išklausysime jūsų ir tolesnių pastabų, nes tai nepaprastai svarbus klausimas. The other side, yeah. the other side, the micro is on the left. This one the left. The left. Ah. It's of course not possible to go through these questions. Labai sunku rumpai atsakyti šios klausimus. Tačiau turime gerą galimybę kalbėti apie skirtingus, apie dalyvaujančios demokratijos. Dėl Ispanijos. Aš lankiausi Ispanijoje, dalyvavau demo konferencijoje pernai, mačiau protestuojančius jaunuolius. Uh, E, gatvėse, aišku, ne tik Ispanijoje, bet e, kilo klausimas, kaip nacionalinis lygmuo laikomas atsakingų už Europinio masto krizės valdymo priemonės. ES sprendimų prieimimo procese atsiranda tam tikri reikalavimai, nurodymai, e, kurie reikalauja valstybių narių laikytis tam tikro paklusnumo. Ir E, Europos tam tikros bendruomenės e, e, yra skirtingo ekonominėje, socialinėje padėtyje. Aš dabar norėčiau Jums pasakyti, ką pasakė Vokietijos konstitucinis teismas. Buvo pasakyta, taip mes mokėsime, jeigu Jūs prisidėsite. Mes e, giname demokratinę teisę parlamento biudžeto e, E, galios yra esminis demokratijos dalykas, būtina sąlyga. Bet aš noriu pasakyti, pripažinkime, kad egzistuoja tie dalykai, bet pagalvokime, kaip atrodys demokratinis atsakas. Ne tik tai e, nurodymų ir kontrolės mechanizmas. Reik... Ir, ir tai yra rimta problema labai e, lengva kalbėti, kad turime rasti teisingą požiūrį, bet kaip tai padaryti. E, teismas Vokietijoje taip pat pasakė, kad e, tai turi tapti politinio proceso dalimi E tai nėra susijęs su to, kas turi būti suteikta Ispanijai, bet buvo pasakyta, kad reikia kalbėti ne tik apie technokratinės valdymo vyriausybės struktūras, bet reikia ir demokratinių struktūrų, demokratinių diskusijų. Tada e, suvoksime, kad paaiškės, kad Vokietija, Vokietijos gyventojai bus labiau linkę taip spręsti krizę. Matome, demokratinės teisės, demokratinės vienos valstybės institucijas e, darančias įtaką kitai valstybei. E, tam tikros galios konfrontuoja ir reikia priimti tam tikrus sprendimus. Mano e, nuomonė piliečių iniciatyva yra gana kukli priemonė, tačiau iš tikrųjų manau, jog E, tai, kaip komisija ją interpretuoja, yra pernelyg restriktyvu. E, tokie dalykai kaip europinės diskusijos galbūt tikrai kils, kai kažkas įvyks. E, žmonės neturėtų būti labai nusivylę. Aišku, jiems dabar rūpi kitos problemos. Ir tais klausimais priimti sprendimus nėra lengva. Manau, kad visi pavyzdiniai teisės aktai atsiranda e, juos išbandant, koreguojant. Aš tikiu demokratiją, taip pat manau, kad žmonės suvokia, kas vyksta. Jeigu pasižiūrėsime, kas dabar darosi Europoje, krizė, tai primena mums, kad žmonės nesitaiksto su technokratinėmis vyriausybėmis jie nėra tikri, nėra, e, nepritarė tam. Ta galima pasakyti apie Graikiją, apie Ispaniją ir apie Vokietiją. Tiek. Dėkuoju. Manau, kad pirmąją e, posėdžio dalį baigėme, pereiname prie antrosios. Ir uh, tikriausiai ponas Jėsneris kur kas geriau gali pristatyti prelegentus negu kad aš. Dėkoju ponui Bruno Kaufman ir profesoriui e, Jorgis. Siūlyčiau jums dabar e, atsisėsti apačioje ir norėčiau pakviesti profesorių Šiler ir profesorių e, Kirškesnio į podiumą. Profesorius Šileris dirba Marburgo universitete. Tai yra ko gero vienas iš pačių geriausių e, de, tiesioginės demokratijos ir piliečių dalyvavimo e, ekspertų Europoje. Jis para daugybę veikalų klau, šiais klausimais. Ir mes jo paprašėme mums e, truputėlį nubri, nupiešti dabartinę padėtį, paveikslą, kokie, kokios turime galimybės, kokie iškyla pavojai šioje srityje. Uh, o profesorius Gebhard Kirchkesner dirba Sant Galino universitete. Jis labai intensyviai e, dirba kaip e, ekonomikos ir finansų analitikas, e, ypač didelį dėmesį skirdamas viešiesiems finansams. Jisai yra iš Šveicarijos, o Šveicarijoje šio, šio, šiame kontekste egzistuoja daugybė įvairiausių instrumentų, pavyzdžiui, specifinė uh, skolų mažinimo e, priemonė arba taip vadinamasis e, referendumas finansiniais klausimais ir kitos, e, kitos priemonės. Ir ypač specifinė Šveicarijos ypatybė yra ta, kad apie viešuosius finansus, mokesčius ir kitus panašius klausimus sprendžia tiesiogiai Šveicarijos piliečiai tą pabrėžiu, kadangi e, net ir tie, kur, kurie, tie mokslininkai ir politikai, kurie ypač, ypač teigiamai vertina piliečių tiesioginį dalyvavimą, gana skeptiškai vertina jų galimybės priimti e, sprendimus finansų ar mokesčių klausimais. Tačiau e, Šveicarijos patirtis rodo, kad taip nėra ir kai kuriuose kitose valstybėse, kuriuose egzistuoja piliečių galimybė dalyvauti, e, priimant finansinius ir mokestinius sprendimus, rodo, jog e, tie sprendimai yra tikrai sėkmingi ir tos valstybės tvarkosi geriau. Ir aš manau, kad e, profesorius Kirchneris parodys, Šveicarijos pavyzdžių, kaip, kaip galima sėkmingai tvarkytis šiais e, ekonominės krizės laikais, kuomet e, e, taip, prieš pastatant Šveicariją kitoms valstybėms ir kitoms, kitų valstybių savivaldybėms, kurios įsiskolino iki ausų. Taigi, pirmiausia, žinoma, pakviesiu kalbėti profesorių Tėjo Šiler, kuris yra pirmasis mūsų uh, antrosios dalies prelegentas. Chairman. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad, kad galiu kalbėti vokiškai. Recht stark an mein Thema. Griežtai laikysiuos savo temos Tai yra tiesioginė demokratija Europoje, e, sąlygos, galimybės, iššūkiai, ypač e, kalbėsiu apie situaciją konkrečiose valstybėse narėse, kadangi manau, kad e, toks, tos situacijos pagerinimas gerokai prisidės prie tiesioginės demokratijos procesų gerinimo visoje Europoje. Keletas bendro pobūdžio pastabų Bet koks kalbėjimas apie demokratiją ar apie tiesioginę demokratiją turėtų prasidėti nuo e, e, visuomenės, liaudės demokratijos formų stiprinimo. Visi politiniai sprendimai turi būti priimami e, ir pagristi būtent piliečių būtent tautos valia ir kiekvienas pilietis turi turėti galimybę naudoti savo demokratinėmis teisėmis. Žinoma, ne visi klausimai gali būti tiesiogiai sprendžiami piliečių, dėl to mums reikia atstovavimo, tačiau piliečiai turi be rinkimų turėti e, galimybę kreiptis į e, ir e, kontroliuoti savo atstovus, taip pat tam tikras pro, demokratinės procedūras ir sprendimus Tai, tai visą tai turėtų būti įmanoma visais lygmenimis, tiek europinių, tiek nacionalinių, tiek regioninių ar vietos lygmenių. Kitas dalykas - politiniai procesai kuriuose e, atsižvelgiama į šį principą, gali būti e, pasireikšti dviem, dviem būdais. Pirmiausia, kaip e, reglamen, atsiprašau, referendumai, kurie remia, kuriuose remiamasi vyriausybės ar parlamento sprendimų, pirm, pirmuoju pasiūlymu ir taip pat e, institucinėmis procedūromis, kurios apibrėžia e, to referendumo formą ir taisyklės. Pagrindinės procedūros yra privalomas referendumas, kuris yra e, taip pat vyriausybės institucijų paskelbtas referendumas arba piliečių, pavyzdžiui, e, paskelbta e, ar inicijuota tautos iniciatyva ar piliečių iniciatyva. Tie laikiniai referendumai ir institucionalizacija, tiesioginės demokratijos institu, institucionalizavimas yra labai svarbus, kadangi tai yra ypatingų, unikalūs atvejai, unikalūs įvykiai, kurie įvyksta gal kartą per dešimtį metų. kokiamis sąlygomis e, tiesioginė demokratija yra institucionalizuojama. Istorinėme ir politinėme lygmenyje mes e, matome, jog egzistuoja tipinės sąlygos, kurios tam e, pasitarnauja, tai yra, pažiūrėjau, esminės kažkokios esminiai visuomeniniai konfliktai, pavyzdžiui, Šveicarijoje 1874 ar Junktinėse valstijose, taip pat e, valstybių nepriklausomybės kiekiai, e, kaip Airijoje, taip pat demokratinės, demokratinės sistemų transformacijos, kaip Vokietijoje 1919 ar Italijoje 1947 ar Rytų Europoje, taip pat e, gilios politinių ir, ir visuomeninių sistemų krizės, kaip, pavyzdžiui, Islandijoje. Ar e, mes matome, kad krizės išriškėja, tačiau nebū, nebūna randami tinkami, at, nerandamas tinkamas atsakas į tas krizės. Norėčiau Jums pailustruoti tuos atvejus. E, taip pat trumpai tiesioginės e, demokratijos procedūrų e, apibūdinimą norėčiau pateikti, taip pat e, kaip ta tiesioginė demokratija vyksta, yra praktikuojama nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Ir taip pat pateikti išvadas, kokios, kokie yra iš, iššūkiai ateityje ir kokios yra tendencijos valstybėse narėse. Tikiuosi, kad mano aparatūra gerai veiks. Šioje skaidrėje matote pavyzdį, kokie e, referendumai, vienkartiniai vadinamieji referendumai vyko ES istorijoje. Tai yra e, labai svarbus referendumai, kurie gali, referendumai, kurie gali daryti didelę įtaką vėlesniems politiniams sprendimams. Ir Tai yra, pažiūrėjau, Airijos, e, Baltijos valstybių, Slovenijos, Slovenijos atvejai. Taip pat šie referendumai e, skatinantis e, reforma, e, pers, procesus, kurie paskatino demokratizaciją, kaip, pavyzdžiui, Graikijoje arba taip pat ir toje pačioje rytų Europoje. Ir taip pat esminiai politiniai sprendimai, pavyzdžiui, Prancūzijoje 1958 Taip pat e, viso, visai bendryjai svarbus sprendimai, politiniai sprendimai, e, susiję, pažiūrėjau, su euro. Ir taip pat regioninės autonomijos e, klausimai spręsti referendumuose, pažiūrėjau, Junktinėje karalystėje ar Ispanijoje. Taip pat tose referendumuose buvo sprendžiami ir vidaus politikos konfliktai, pažiūrėjau, Švedijoje dėl brandolinės energijos ar panašiai. Ja, ja. Ja, auf dieser Folie ist äh, in aller Kürze aufgeführt. Antroji skaidrė. Čia matote glaustai uh, pavaizduota, kokios, kokie įvairūs e, demokratijos instrumentai egzistuoja įvairiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, laikiniai referendumai, uh, uh, privalomi referendumai, taip yra Estijoje, Danijoje ar Airijoje. Taip pat e, vairių vyriausybinių e, institucijų organizuojami referendumai, kaip Austrijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Luksemburgė, Maltoje, Portugalijoje, taip pat e, piliečių iniciatyva Bulgarijoje, Vengrijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Slovenijoje. Taip pat darbo tvarkės iniciatyva vadinamoji, tai yra Europos piliečių iniciatyvos tam tikrą formą. Austrija, Lenkijoje, Ispanija ir kitos valstybės, kurios e, tai turi kaip papildomą instrumentą. Ši e, trumpa glausta apžvalga e, jums turėtų parodyti, kaip suprasti egzistuojančias instrumentus ES, matyti, koks yra bendras vaizdas. Regioninių valstybės lygmenių, tai yra antras mano pasisakymo punktas, taip pat e, savivaldybių lygmenių norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, ponas Jefneris jau minėjo kai kurios dalykus. Šveicarijos, Šveicarija e, turi, pažiūrėjau, iniciatyvas ir referendumus regioninių lygmenių, tai yra kantonuose ir savivaldybių lygmenių, tai yra labai intensyviai naudojamas instrumentas, tuo tarpu ES to nėra daroma. ES viduje kai kurios valstybės narės turi pilną. E, e, turi tam tikrą regioninį pasiskirstimą, pažiūrėjau, Vokietija, visos federalinės valstybės turi referendumus, rem, kurios, kurie yra grindžiami piliečių iniciatyva. Tačiau e, dauguma referendumų buvo e, surenkta Bavarijoje ar Hamburgė, taip pat Berlyne vis daugiau jų rengiama, Ispanijos autonominės regionuose šis instrumentas taip pat yra nu, instrumentas, tai yra darbotvarkės iniciatyvos instrumentas taip pat kartais naudojamas, o, pavyzdžiui, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje ar Lenkijoje referendumai beveik nevaidina jokio vaidmens. O savivaldybių politikos srityje, Vokietijoje, pavyzdžiui, nuo 1990 metų e, vis daugiau iniciatyvų referendumų vyksta, kurie, kurie, kurie egzistuoja ir kitose valstybėse, kai kuriuose šalyse, kuriuose egzistuoja, yra praktikuojamas e, e, liberalios procedūros, e, tie instrumentai dažnai yra naudojami sprendžiant įvairiausias temas. Tai yra įvairius federalinės žemės Vokietijoje, iš viso buvo 6 tūkstančiai tokių iniciatyvų ir 3 tūkstančiai piliečių referendumo. Lenkijoje vis, taip pat dažnai naudojamas iniciatyvos teisė, tačiau dažnai e, siekiant e, anuliuoti e, savivaldybių parlamentus vietos tarybas. Čekijos Respublikoje iniciatyvų procedūros labai svarbios aplinkosaugos rytie. Labai griežtos taisyklės yra naudojamos E, yra taikomos naudojantis tokiais instrumentais e, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje ir Ispanijoje, taip pat Bulgarijoje, dėl to ten naudojamas ir retai šiomis priemonėmis, o Švedijoje ar Suomijoje šio, šie instrumentai naudojami e, kaip konsultaciniai referendumai, dažniausiai susijęs su, pažiūrėjau, transporto klausimais. E, Ir dažnai vietos iniciatyvų referendumų praktiką naudojančiose valstybėse e, matomas ryškesnis vietinės demokratijos praktikavimas ir daugelis sprendimų dažnai būna e, vertinami dėl jų didelės kokybės. Ir e, e atstovaujamosios institucijos jomis tais sprendimais aktyviai naudojasi. Kitas punktas yra demokra tiesioginės demokratijos praktika nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, Šveicarijos pavyzdys valstybėse narėse Europos Sąjungoje nėra e, tinkamai pasitelkiamas. Iš viso ES valstybėse narėse yra gana nedaug iniciatyvų ir referendumų, kurie, buvo, kurie įvyko ir jie koncentruojasi į labai nedidelį e, valstybių skaičių. Privalomi referendumai daugiausiai yra rengiami Danijoje ir Airijoje. Gana dažnai atsisakant suvereniteto teisių ES naudai. Ir kartais e, e, jų atsisakoma visiškai ir Airijoje, e, taip pat e, būdavo sprendžiami ir tam tikri su vertybėmis susiję konfliktai, dėl kuriuos išspręsti buvo galima tik tai e, keliant e, konstitucinius klausimus tokiuose referendumuose. E, Iniciatyvų e, teikimos procedūros daugiausia naudojamos, e, praktikuojamos Italijoje, beveik 70 referendumų buvo surenkta tarp 1974 ir 1991 metų, kadangi yra privalomas 50 procentų e, balsuotojų piliečių dalyvavimas nedidelis, nedidelė referendumų dalis nepasiekė jokių rezultatų. Tarp 1996 ir 2010 iš vis referendumai buvo paskelbti, jų rezultatai buvo paskelbti negaliojančiais. Tačiau tiesioginė demokratija dviejo, pat, įgyjo ypatingą reikšmę dviej, dviejose etapuose. Pirmasis taip įvykus politiniai kriziai 1990 m. pradžioje, kuomet referendumai e, paskatino rinkimų e, sistemos reformas. O 2011 metais, birželio mėnesį, keturi referendumai privedė prie Berluskonio sistemos panaikinimo. O, um, be kita ko, atmetant e, jo e, subaudžiam, e, nebaudžiamumą, panaikinant jo imunitetą ir patraukiant jį baudžiamojon atsakomybėn. Tose dviejose su krizėmis susijusiose situacijose tiesioginė demokratija tarsi sustiprino, aktyvavo tautos, piliečių suvereniteto teisės keletas iniciatyvų, bandymų teikti iniciatyvas buvo atlikta ir nu, kai, kai kuriuose naujose valstybėse narise, rytų Europoje, tai Latvijoje, Lietuvoje, Slovenijoje, e, stengiantis išspręsti socialinius klausimus, ekonominės transformacijos klausimus po komunizmo žlugimo. E, ir, pažiūrėjau, Vengrijoje e, referendumai dar labiau pa, paaštrino par, partijų tarpusavio konfliktą ir dabartinė vyriaus, val, valdančioji dauguma sustiprino, sugriežtino procedūras ir taisyklės, e, pavyzdžiui, e, įvesdama e, dvigubą reikalavimą padidinti dalyvavimą referendumą minimalų dalyvavimą nuo 25 iki 50 procentų ir taip tarsi blokavo galimybę teikti iniciatyvas. Labai svarbus yra e, tokių instrumentų institucionalizavimas e, tik tai tuo met, kada yra tomis e, galimybėmis, tai yra iniciatyvų teisę, piliečiai gali pasinaudoti nevaržomai. Ir šio pagrindu yra dažnai naudojamasi tokiamis iniciatyvomis ir tai, jos pasiekia tikrai gerų rezultatų. Taip yra formuojama tiesioginės demokratijos kultūra. E, Paskutinis mano temos punktas yra susijęs su demokrat, tiesioginiai demokratijai kylančiais iššūkiais. E, jis turi didžiulį, tiesioginė demokratija turi didelį demokratinį potencialą, tačiau daugelie šalių nepakankamai optimaliai yra naudojamasi. Ir dėl to kyla didelių, ja, e, tiesioginiai demokratijai kyla didelių iššūkių. Norėčiau paminėti e, kai kuriuos atvejus susijusius su vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Pirmiausia, daugelis valstybių narių vis dar neturi tiesioginės demokratijos formų vietos lygmenių, nors būtent šioje srityje yra priimami svarbiausi demokratiniai sprendimai ir čia yra galima pasiteik, pasitelkti pačią didžiausią e, demokratinę patirtį, kaip, pažiūrėjau, Danijoje, Airijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Portugalijoje tokia demokratijos mokykla vadinamoji turėtų būti atsirasti. Uh, Taip pat ir netinkamo, nepalankios e, sąlygos e, ir taisyklės ir procedūros turėtų būti pagerintos ir Bulgarijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir kitose valstybėse. Reikėtų įvesti aktyvesnį iniciatyvos teisę ir e, taip pat mažesnės, e, mažesnius kvorumus, kad ta, ta teisė būtų galima aktyviau naudotis. Europos taryba e, yra šio klausimo pateikusi savo rekomendacijų. Kitas klausimas. Antrasis punktas tai yra Austrijoje ir Ispanijoje regioninės struktūros, regio, regionai turėtų taip pat plačiau naudoti, taikyti darbo atvarkės iniciatyvos procedūras. Pavyzdžiui, Italijoje ir kai kuriuose Vokietijos federalinėse žemėse iniciatyvų teikimo procedūros turėtų e, būti e, grindžiamos netokiomis restriktyviomis taisyklėmis. Ir iš esmės reikėtų rekomenduoti, kad ES taryba e, ir regionams ir vietos savivaldybėms skirtų didesnį dėmesį stengiantis išspręsti šios klausimus. O nacionalinių lygmenių daugelis valstybių narių e, E, dėja e, taip pat turi pakankamai išvystytų tiesioginės demokratijos struktūrų, pavyzdžiui, Belgijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Maltoje, Niderlanduose, Švedijoje, Čekijos Respublikoje, Junktinėje karalystėje, Kipre e, būtų absoliutus minimumas į darbuotvarkės iniciatyvos įvedimas kaipgi remiantis ES sąrangą ir egzistuojančiomis procedūromis e, naudoti ir praktikuoti Europos piliečių iniciatyvą, jeigu savoje valstybėje narėje neturima tokios galimybės. Kai kurios valstybės narės iš esmės turi tik tai referendumą kaip instrumentą, Pavyzdžiui, Danija, Estija, Prancūzija, Airija, Luksemburgas, Portugalija. Šios valstybės turėtų atsiverti iniciatyvų procedūr, teikimo procedūroms, kad būtų steigtas e, daugiau e, veiksmų laisvės piliečiams e, teikti savo iniciatyvas, duoti naujų aktyvių impulsų. Taip reik, todėl reikėtų įvesti, pavyzdžiui, darbo tvarkės iniciatyvą. Pavyzdžiui, Latvija, Lietuva, Slovakija turi labai griežtas e, taisyklės, kurios reglamentuoja teisę teikti iniciatyvas ir dėl to tos, tomis iniciatyvomis yra labai retai naudojamamisi. O Italijoje nors buvo e, nemažai renkta referendumų, tačiau čia reikėtų um, e, Tačiau čia buvo leidžiama, kvor, kvorumas buvo nustatytas 50 e, procentų visų dalyvaujančių e, balsavime ir tai yra pernelyg griežtas apribojimas. Taigi čia reikia keisti taisyklės. Taip pat reikėtų e, galvoti apie tai, kaip spręsti e, problemas susijusias su e, manipulacija įvairiomis procedūromis ir taisyklėmis ir netinkamo jų interpretacija žiniasklaidoje. Europos Sąjungos E, valstybėse narėse, nepaisant likščiolinės praktikos, reikėtų pabrėžti, kad tiesioginė demokratija gali prisidėti prie dviejų svarbių dalykų. Teis, naudodamėsi iniciatyvos teisę, piliečiai galėtų e, į politinę darbo atvarkį įtraukti aktualius, e, nebesprendžiamus klausimus. Ir kitas dalykas, piliečių iniciatyvos skatina intensyvesnės diskusijas taip pat didina didesnį politikų susidomėjimą įvairiomis temomis ir skatina politinius, politinius procesus. Europos Sąjunga turi kuo greičiau pasistengti, kad tiesioginės demokratijos kultūra būtų plėtojama visose valstybėse narėse tinkamų lygmenių. Dėkoju. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Schiff. Ačiū profesoriui Šileriui. Iš karto suteikiu žodį profesoriui Kirškesneriui. Aš jūs jau pristačiau, todėl mes e, išklausysime jūsų pasisakymą. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jums už pakvietimą. Galbūt yra kiek neįsprata, ne, nėra įprasta, kad esu ne iš ES valstybės narės, tačiau manau, kad jūs, jums bus įdomu paklausyti mūsų patirties. Uh, E, mes sprendžiame viešųjų finansų, fiskalinius e, ir mokestinius klausimus e, tiesiogiai ir dažnai yra baiminamasi, kad jeigu leisime spręsti tiesiogiai piliečiams, tuomet išlaidos dar labiau padidės ir valstybės finansai bus, finansinė sistema sužlugs. Pavyzdžiui, Vokietijoje visose valstybės federalinių žemių visos konstitucijose yra įrašyta atitinkama išlyga kad jeigu kada nors atsirastų tiesioginės demokratijos elementų, tuomet e, jie neturėtų daryti įtakos sprendimams priimamiems finansinėje srityje. Ir klausimas, ar yra pagristas toks baiminimasis, ar, ar pagristas tokio, tokios sąlygos įtraukimas į e, įstatymus. E, Mes galime e, daryti e, palyginimą tarp Vokietijos ir Šveicarijos. Šveicarijoje visi piliečiai visais lygmenimis, įvairiais, įvairio, įvairiomis galimybėmis naudodamiesi, gali spręsti sprend, e, įvairius klausimus, kurie susiję ir su finansiniais dalykais. Tač, ir nepaisant šito, nei vienas Šveicarijos kantonas dar nepatyrė jokio uh, E, jokių finansinių sunkumų, priešingai negu Vokietija ir e, apskritai Šveicarijos finansinė sistema yra tikrai tvarkoje. Kitas pavyzdys, pažvelgus į dabartinę krizę Šveicarijoje 2008 metais, tik prasidėjus kriziai, e, priėmė tris ekonomikos gaivinimo programas ir nepaisant šito vis tiek yra laikomasi e, e, skolų mažinimo politikos ir būtent tokį sprendimą priėmė du trečdaliai Šveicarijos piliečių. Mes matome, kad, pažiūrėjau, Vokietijoje e, taip pat yra imamasi panašių e, priemonių ir Vokietija ES mastu yra laikoma pavyzdžių. Tačiau taip pat ir Vokietija turi ko pasimokyti iš Šveicarijos. Mes turėjome um, e, biudžeto perviršį, lyginant su kitomis valstybėmis, kurios yra, turi nemažų skolų ir tai yra būtent mūsų e, veiksmų rezultatas ir mūsų piliečių primtų sprendimų rezultatas. Pagrindinė priežastis, kodėl e, Šveicarijoje e, yra kitokia padėtis, yra dėl tai yra pagrindinė priežastis yra kantonų suverenitetas ir piliečių galimybė spręsti e, tiesiogiai klausimus. Taip pat galėtume pažvelgti į Junktinės e, valstijas. Tiesiog, atsiprašau, taip, tie, Junktinės valstijas prieš antrąjį pasaulinį kar, karą e, Junktinėse valstijose e, buvo labai e, daug skolų prisijimta federalinių lygmenių, tačiau po antrojo pasaulinio karo tos skolos buvo gerokai apmažintos. Ir tik vis tiek bėgant dešimtmečiams e, buvo priimta daug nelaimingų, ne, ne, netinkamų sprendimų, dėl ko ir e, ši valstybė pateko į sudėtingą finansinę padėtį. Visą tai e, žvelgiant galime daryti išvadą, kad tiesioginė demokratija ir jos veikimas finansinius klausimus sprendžiant turi e, būti praktikuojama tam tikrame kontekste, sukuriant tam tikrą infrastruktūrą. Ir galbūt yra neteisinga diskutuoti vien tik tai, kad tai, kad tiesioginė demokratija gali pasireikšti tik tai iniciatyvų formą ir, o, ir jokių būdų ne tik referen, neįtraukiant žmonių ir, ir sprendimų ir, ir referendumus. Vis dėlto iniciatyva kaip instrumentas yra pati nesvarbiausia, juk iniciatyva nėra referendumas, negalima daryti, e, negalime painioti šių dviejų savokų, tai yra du skirtingi dalykai. Finansų politikoje e, referendumai yra pats svarbiausias instrumentas, kurį mes naudojame e, kantonų ir e, vietos lygmenių. Finansinis referendumas vyksta tokiu būdu, yra pristatomi infrastruktūros projektai, stambus projektai, pavyzdžiui, turi būti renovuotas koks nors universitetas. Ir tuomet dėl finansinių klausimų susijusių su šio projekto įgyvendinimu sprendimus priima žmonės. Ir jeigu yra sprendžiama dėl einamųjų išlaidų, tuomet jos yra nustatomos gana nedidelės, o jeigu e, kalbama apie iš karto išleidžiamą bendrą sumą, tuomet ta riba yra pakeliama. Ir Šveicarijos kantonuose yra organizuojami tiek privalomi, tiek ir rekomend... papildantis referendumai, neprivalomi referendumai. Sangalino kantone, pavyzdžiui, turime abu referendumų tipus nuo 300, 300 tūkstančių frankų e, sumos, dėl kurios turi būti priimti sprendimas, yra e, rengiamas neprivalomas referendumas, o jeigu ta suma yra gerokai didesnė, tuomet jis yra privalomas. E, E, mūsų biudžetas siekia apie 4 milijardus frankų per metus. Ir e, tokiam neprivalomam referendumui reikia 4 tūkstančių balsų. Ir tai yra maždaug vienas procentas e, balsavimo teisę turinčių žmonių, piliečių, kurie gyvena tame kantone. Taigi tas skaičius nėra labai didelis, siekiant aktyviau pasitelkti tokį instrumentą. Naudojantis referendumų finansiniais klausimais, išlaidos kaip tik sumažėja, o ne padidėja. Ir tai prisideda prie viešųjų išlaidų tvarkymo tvarumo. Kitas labai svarbus instrumentas tai yra referendumas dėl įstatymų, tiek federalinių lygmenių, tiek ir kantonų lygmenių Tai yra, kuomet kalbame apie kokią nors įstatymo keitimą arba naujo įstatymo prieimimą. Įstatymų referendumas yra svarbus dėl to, kad finansinis referendumas yra rengiamas tik tai tais atvejais, kuomet yra e, priimas sprendimas dėl išlaidų, kurios nėra susijusios su e, valstybės e, išlaidomis. Pavyzdžiui, kaip aš sakiau, kantonų lygmenių yra sprendžiami klausimai dėl e, didelių infrastruktūros projektų, o pavyzdžiui, e, valstybės lygmenių jau apie e, dėl valstybinių išlaidų, dėl, pavyzdžiui, kokio nors karinės įrangos įsigijimo ar panašių klausimų. Bet federalinių lygmenių tie re, re, re, referendumai yra rengiami gana aktyviai, tačiau ne taip aktyviai kaip kanton, kantonų lygmenių. Tie referendumai yra svarbus sprendžiant, kaip minėjau, viešųjų finansų klausimus. Tam tikrą prasme tai yra dviprasmiška, kuomet piliečiai atmeta vieno ar kitą. E, pasiūlymą tuomet reikia e, priimti, e, e, valstybinių lygmenių reikia priimti įstatymą, kuris galbūt ne visiškai atitinka piliečių valią. Tačiau kita vertus tai yra jų sprendimas ir vis dėlto pastebime, kad kuo didesnė suma, dėl kurios yra sprendžiama, tuo efektyvesnis yra piliečių e, sprendimų prieimimas, tuo aktyviau jie dalyvauja referendumuose. Tačiau reikia suvokti, kad tokioje situacijoje yra prasminga turėti ir papildomų instrumentų, pavyzdžiui, siekiant apkarpyti išlaidas ir sumažinti e, skolas. Turime iniciatyvos priemonę ir čia yra kiek kitokia padėtis. Visi kantonai naudojasi e, iniciatyva, kuri yra susijusi su e, tomis iniciatyvomis, kurios yra susijusios su įstatymų keitimu. čia kartais iškyla tam tikrų legitimumo pro, e, problemų, pavojų. E, dažnai 90 procentų iniciatyvų yra atmetama. Ir kuomet taip įvyksta, tuomet e, Šveicarijos parlamentas, federalinis parlamentas į tai reaguoja, rengdama, pateikdamas naują pasiūlymą Pavyzdžiui, kaip tai buvo e, sprendžiant klausimą susijusi su e, Šveicarijos e, šauktinių armijos panaikinimu. Taip pat reikia pažymėti, kad iniciatyvos forma, būdu galima pavyzdžiui, sumažinti, iš esmės sumažinti išlaidas, kaip ir šio armijos atveju, e, armijos klausimo sprendimo atveju, tai reiškia, jog ne, nebereikėtų naud, e, leisti pinigų įvairiems, įvairioms, įvairiems e, e, ginkluotųjų pajėgų įvairioms reikmėms, taigi taip yra sutaupoma e, nemažai finansinių lėšų. E, tokiais instrumentais naudojamasi Šveicarijoje, tačiau kalbant apie kantonus reikia pasakyti, kad paprastai e, kantonams yra visiškai prasminga turėti tam tikras galimybės apriboti išlaidas, kaip tai daro ir Sangaleno kantonas. Ir visa tai veikia taip yra numatomas tam tikras biudžeto deficitas, jeigu jisai paaiškėja esas didesnis negu numatyta, tuomet turi būti padidinti mokesčiai. Jeigu yra numatomas e, biudžeto perviršis, tuomet turima, ta, tas perviršis e, leidžia mokesčius sumažinti. Tačiau jeigu vėlgi atsiranda biudžeto deficitas, tuomet reikia sunaudoti e, sutaupytų lėšų rezervą ir tik tuomet galima kelti mokesčius. tokiu būdu mes tarsi sukūrėme kažkokią automatinį, e, automatišką stabilumo mechanizmą kantonų lygmenių. Ir e, Sangalinas, pavyzdžiui, 26 kantonų kontekste yra pagal savo e, finansų tvarkymą 19 vietoje. Mes neturime jokių, pastaraisiais metais jokių įsiskolinimų, neturime biudžeto deficito. Ir e, tai yra tikrai labai teigiamas rezultatas. išlaidų referendumuose, e, piliečių yra klausima, ar jie nori dalyvauti išlaidų tvarkime, jeigu jie to nori ir jeigu nori, pažiūrėjau, e, padidinti išlaidas, tuomet turi atitinkamai finansiškai prie to prisidėti. Tai yra labai paprastas principas, tačiau jis veikia tikrai gerai e, išplėtus tokį principą į visus kantonus, pastarąjį dešimtmetį darėme tyrimą šiais klausimais, matome, koks poveikis, tokių instrumentų naudojimo poveikis. E, šis, šis instrumentas yra tikrai ganėtinai veiksmingai, yra pakankamai e, efektyviai e, kontroliuojamas biudžetas, nedidinant išlaidų, nedidinant biudžeto deficito. taip pat piliečiai gali priimti sprendimą, ar jie nori e, dalyvauti privalomame e, finansų referendume, jeigu yra e, kalbama apie ypač didelės sumas susijusias su jų e, e, gyvenimui labai svarbiais klausimais, klausimų sprendimu. E, tačiau federalinių lygmenių neegzistuoja federaliniai, e, atsiprašau, finansiniai reglamentai, e, kadangi tuo lygmenių nėra sprendžiami mokestiniai klausimai, e, nes, e, pavyzdžiui, apie PVM mokestį e, sprendimų, dėl PVM mokesčio sprendimų piliečiai priimti negali tiesiogiai, kadangi tokios, to, tokius klausimus reglamentuoja net jau mūsų konstitucija, jeigu, mes, jeigu referendumuose spręstų. Žmonės spręstų referendumuose tokius klausimus, tuomet reikėtų keisti konstituciją. Uh, Galima būtų manyti, kad federalinių lygmenių viskas turėtų vykti labai nesklandžiai, būtų labai sudėtinga, tačiau taip nėra. Nuo, nuo praėjusio amžiaus 10-mečio iki šių dienų e, biudžeto, atsiprašau, e, e, federalinio lygmens biudžetas, e, e, biudžeto įsiskolinimas buvo gerokai padidėjęs, tačiau pastaraisiais porą metų jisai vėl buvo stipriai sumažintas. E, 1993 metais piliečiai pritarė PVM įvedimui ir e, tarifo padidinimui iki 6,5 procento. Ir e, tame tarpe 1 procentas e, siekiant. E, vien, vienas procentas, e, vieno procento įnašo į e, pensijų sistemas E, taip pat buvo įvestas pritariant mūsų piliečiams. Taip pat kiti sprendimai priimti susiję su mokestiniais klausimais. Ir pastarai, visai neseniai buvo e, nuspręsta padidinti PVM dar porą procentų siekiant e, išspręsti, pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių slaugos problemas, tai yra investuoti į socialinio draudimo sistemas. Visa tai yra sprendžiama būtent iš piliečių, e, prieš tai labai išsamei apie tai diskutuojant, taigi vykstant aktyviam e, piliečių ir valstybės dialogui. Ir galbūt jūs nustebins tais, tai, kad e, Šveicarijos finansinis reglamentas yra e, terminuotas. Jis tai reiškia, jog valstybė turi galimybę ir teisę priimti sprendimus dėl mokesčių, pažiūrėjau, didinimo tik tai tam tikrą laikotarpį. Komet jis praeina, tada reikia e, klausti piliečių, atsiklausti piliečių, ar galima e, mokesčius didinti toliau. tokia būtinybė balsuoti dėl valstybės e, finansų skatina intensyves diskusijas piliečių tarpe ar reikėtų didinti mokesčius, ar reikėtų įvesti e, kažkokius naujus mokesčius ir kiek mokesčius reikėtų didinti. Tos diskusijos vyksta labai aktyviai žiniasklaidoje ir mm, internetinėje erdvėje ir panašiai. Galima būtų taip pat iniciatyvų pagalba mažinti mokesčius. Tai taip pat yra instrumentas, kuriuo galima naudotis ir per pastarosius 20 metų buvo stengiamasi bandyta um, sumažinti pajamų mokestį, kuris yra nustatytas e, federaliniu lygmeniu, būtent remiantis piliečių iniciatyva. Ta tiesio, tas tiesioginis e, federalinis pajamų mokestis yra gana e, e, jaunas, jis įvestas palyginus neseniai, 20 amžiaus antroje pusėje. Ir piliečiai e, surinko reikiamą e, kiekį parašų, e, pateikdami tokią iniciatyvą, tai yra iniciatyva e, mažinti tą pajamų mokestį, tačiau ši iniciatyva nesusilaukė pakankamos sėkmės, kadangi patys iniciatyvos autoriai suvokė, kad galų gale, galutinio referendumo metu jie savo jie nepasieks jų pageidaujamo rezultato. Taigi tas instrumentas iš esmės veikia, tačiau jisai ne visada yra pakankamai efektyvus ir dėl to dažniausiai yra naudojamasi būtent referendumo priemonė. Ir mes matome, kad Šveicarijoje e, referendumai yra tikrai puiku, puiki, puikus tiesioginės demokratijos elementas. Ir lyginant Šveicariją su kitomis valstybėmis, E, galime pasakyti, kad puiko, e, Šveicarija tvarkosi tikrai puikiai. Ir manau, kad jeigu tokiomis priemonėmis naudotųsi ir kitos pasaulio valstybės, manau, kad daugelis jų dabar būtų tikrai gerokai geresnėje finansinėje padėtyje, negu jos yra dabar. Ačiū ponui Kirkesneriui. Beje, Jūs tiesiog tobulai laikėtės jūs nustatyto laiko. Tas, tą laiką mes apibrėžėme tik tai apytiksliai, kad daug maž galėtumėte laik, galėtume orientuotis, kiekgi laiko kiekvienas turime. Ir dabar yra puikia proga e, klausti mūsų pre, e, prelegentų ir teikti kokius nors komentarus. Prašau. Ačiū. Pastebėjote, kad pirmininkas turėjo išeiti, todėl aš perimu pirmininkavimą. Pirmasis žodžio prašė ponas Bronks, paskui ponas Regner ir taip toliau. Ačiū. Profesorius Šeleris minėjo ad hoc referendumus, kurie skiriasi nuo konstitucinių ar teisiškai numatomų referendumų. Su tokiais ad hoc referendumais problema yra ta, kad jie priklauso nuo vyriausybės. Vyriausybė gali nuspręsti, kada ir kaip juos renkti. Ir ar juos reiktų laimėti ir kaip ir kada. Jungtinės karalystės 75-ųjų e, referendumas buvo pavadintas stojimo referendumu, bet aišku, tokiu nebuvo. Junktinė karalystė prisijungė prie ES 72-73-aisiais tai įsigaliojo, o referendumas vyko 75-aisiais, ar reikėtų išstoti ar ne. Konservatoriai norėjo išlaikyti esamą situaciją jų intensyvi propagandinė kampanija reiškia, kad buvo išleista 20 kartų daugiau už taip kampaniją negu už ne kampaniją. 2000-aisiais visos partijos mums žadėjo referendumą dėl konstitucinės sutarties, tačiau, kaip pripažino pirmininkavusi Švedija 2009-aisiais, buvo pakeisti pavadinimai bet nedaug kas iš turinio. Ji buvo tik tais gražiai perpakuota, pavadinta kitaip. Tačiau tokiu būdu vyriausybė atsikratė įsipareigojimo renkti referendumu. Pakartotiniai referendumai, aišku, visada kelia problemų. Sakėme, kad Danija dėl Mastrito rengia pakartotinį referendumą, tačiau Prancūzijos balsai, teigiami balsai dėl Maastrichto. Taip pat buvo labai, e, jų buvo maža persvara. Airijoje buvo pakartotiniai referendumai dėl finansinio sutarimo ir dėl Lisabonos. Dar buvo iškeltas klausimas, ar reikėtų suteikti galimybę piliečiams inicijuoti referendumą. Aš manau, kad tai yra puikia mintis, jei tik nebūtų numatyta jokių apribojimų klausimams pateikiamiems referendumams. E, Britanijos pagrindinės partijos 6-7 dešimtmetyje mane, kad mas, masinė imigracija buvo puikiai mintis. Tačiau įtariu, kad e, jeigu būtų pateiktas konkretus tiesioginis toks klausimas, tai jis būtų laikytas netinkamu. Kai dėl finansinės politikos referendumų, man atrodo, ir, ir išlaidų Man atrodo, kad jie turėtų būti atskirti. Atsimenu Kalifornijoje vykusiame refer, vykusi referendumą. Ten buvo svarstomas taip vadinamasis 30-asis pasiūlymas. Kaliforniečiai nusprendė, kad būtų puiku nu, sumažinti mokesčius savo, bet paskui atsipeikė pamatė, kad nieks nebeapmoka jų ugnegesių darbo. Aš nenoriu kištis čia į Graikijos reikalus, bet man atrodo būtų puiku, jeigu jie surenktų referendumą dėl savo taupimo primestos politikos. Yra prielaida, kad jeigu padidinsite, jeigu bus padidintas nedarbas ir sumažinta, sumažintos pajamos, tai kažkaip jie išbris iš krizės. Man kartais atrodo, kad net pirmokai žinotų geresnį atsakymą šia, šiai problemai. Ačiū, dabar Evelin žodis jums. Ačiū. Profesoriau Kirkesneri, dėkoju Jums už labai suprantamą pristatymą. Norėčiau Jūsų kai ko paklausti. Mane sudomino Jūsų praktinė patirtis ir analizės ir Jūsų išvados, kaip spręsti tokią problemą. Nebejotinai jūsų kantone turbūt lengviau pateikti gerus argumentus pagrindžiančius mokesčių padidinimą. Sakykime, jeigu norime, norime pastatyti naują mokyklą ar baseiną, nes tiesioginę naudą iš karto pajus piliečiai. Tačiau, manau, būtų daug sudėtingiau prašyti daugiau pinigų, pavyzdžiui, norint sumokėti už būsto prieglapšio prašytojams statymą, ar pinigų socialinėms politikoms finansuoti, arba kitoms iniciatyvoms, kurių naudą neiš karto pajunta visi piliečiai. Ačiū. Toliau kalbės ponas Hefneris. Galiu atsakyti gana paprastai savaime aišku, kad kuo konkretesnis yra tikslas, tų išlaidų tikslas, tuo labiau pasirengia piliečiai balsuoti, pritarti vienam ar kitam pasiūlymui. Įdomu tai, kad, pavyzdžiui, e, 23 metų e, naftos mokesčio padidinimas buvo tiesiogiai susijęs su e, e, transporto infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimu. Taigi tie sprendimai nebūtinai turi būti labai sudėtingi. O kalbant apie prieglopšio politiką, aš sutinku su jumis, kad ten yra problemų. Nors vis dėlto mūsų problema daugiau, problemos daugiau susijusio, mažiau susijus, ne tiek susijusios su finansavimo klausimais, kiek labiau su vieta, kurgi tas būstas turėtų būti E, statomas. Ir čia mes susidurėme su piliečių pasipriešinimu, tačiau ne tiek pasipriešinimu per pačius referendumus, kiek grinai vietos gyventojų pasipriešinimu praktinėme lygmenyje. Tačiau tai nėra jokia naujiena ir kitose valstybėse taip pat e, yra e, tas pats. PVM didinimas siekiant finansuoti, pavyzdžiui, pensijų sistemą ar kitus daly, socialinius e, klausimus spręsti. Tai yra e, efektyvus, efe, efektyvi priemonė, ji tikrai buvo veiksminga. Jeigu yra atitinkamai veiksmingai vykdoma e, vieno ar kito klausimo sprendimo kampaniją prieš rengiant referendumą, tinkamai piliečiai in, in, apšviečiami, in, informuojami, tuomet, tuomet viskas vyksta sėkmingai. Man tiesiog reikia stengtis. Jeigu nesistengiama, tuomet žinoma, gali būti ir nekokie rezultatai. Allo? Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą. Prieš tai dar trumpai sureaguosiu į Evelyn Reikner klausimą. E, viena iš priežasčių, kodėl mes pasikvietėme ekspertą iš ne ES valstybės, yra tai, kad mes išmok, galime pasimokyti iš Šveicarijos ne tik teo, tiesioginės demokratijos praktik, e, teorijos, bet ir praktikos. Iš tiesų, galbūt yra ir sudėtingų klausimų susijusių su socialiniu programų finansavimu, prieglopšio prašytojų e, e, situacijos e, sprendimu. Šveicarijoje be piliečių iniciatyvų ir referendumų dar egzistuoja labai arhaiška žemės bendruomenės forma ar valdymo formą. Aš esu e, buvęs Šveicarijoje nekartą ir buvau tokioje e, žemės bendruomenėje ar tokioje struktūroje, jį vadinasi Lanskemaidė, tai yra labai nedidelis vienetas, neskaitlingas e, vienetas struktūrinis. Ir tuo metu situacija buvo tokia, kad Šveicarija buvo nusprendusi didelę savo aukso rezervo dalį parduoti. Tai yra aukso, kurį, kurį, e, kurį kitos valstybės Europoje e, dar kaupė, Šveicarija nusprendė jo atsisakyti. Buvo nuspręsta, kad e, dėl to sprendimą priims ne vyriausybė, kadangi tas auksas priklauso piliečiams. Buvo e, nuspręsta sprendimus leisti priimti kantonams. Ir, kantono, vyriausybės ir parlamentai plačiai diskutavo šiuo klausimu ir e, sprendė tokius klausimus, kaip pavyzdžiui, e, gavus pinigus galima pastatyti tokį ar kitokį pastatą, nutiesti šią raną gatvę ir dalis jaunų piliečių pareiškė, kad tai yra tipiškos išlaidos, kurias yra, kurios yra leidžiamos e, pasitelkiant e, Šveicarijos įprastą biudžetą. E, o štai už auksą gautas pajamas mes turėtume skirti šeimoms, kur paremti įvairioms socialiai išsilpnoms šeimoms, vienišoms motinoms, įvairioms socialiniams programoms. Tai yra ta, tas lėšas E, sukaupti į tam tikrą pagal, paramos fondą. Ir tokia iniciatyva buvo labai sėkminga, jai buvo pritarta. Norėčiau užteik, pateikti klausimą abiems mūsų prelegentams. Pirmiausia, atėjo Šileriui. Labai aiškiai e, parodydamas įvairias valstybės, įvairių valstybių e, pavyzdžius, e, e parodė, išryškinai, kokiųgi yra trūkumų įvairiose ar kitose valstybėse e, tiesioginės demokratijos srityje. Tačiau nedaug te sakėjai apie e, tuos trūkumus ES lygmenių. Ar manai, kad tiesioginė demokratija galėtų būti ir e, valdymo formą, kurią galėtume taikyti ir praktikuoti ir ES lygmenių. Jeigu taip, tuomet kokių reikėtų, e, į ką reikėtų atsižvelgti, kokios, kok, kok, kokias struktūras reikėtų sukurti ir panašiai. O ponui Kiršneriu norėčiau užduoti klausimą kitokio pobūdžio. Šiuo metu yra tokia situacija, kad siekdami e, pažaboti E, išlaidas ir sumažinti įsiskolinimus, e, skūrėme stabilumo fondą, Europos centrinis bankas nuolat, nuolat teikia e, naujas finansinės lėšas. Ir tuo pat metu daugelį Europos valstybių pasireiškia didžiulis pasipriešinimas ir pasipiktinimas technokratiniais sprendimais, tuo, tuo europietišku autoritarizmu. Ir Ir visoje Europoje vyrauja nuotaikos, kad tokie svarbus esminiai klausimai yra sprendžiami be piliečių e, valios, be, be piliečių žinios. Niekas piliečių neklausia, kaip jie norėtų elgtis, koks jų būtų sprendimas. Ir e, visi sprendimai yra e, vertinami kaip e, vieninteliai įmanomi, nepateikiamos jokios alternatyvos ir žvelgiant iš tos demokratinės perspektyvos, tai yra žinoma labai e, nemalonus dalykas, mes matome, kad e, vis labiau įsivyrauja technokratiškas valdymas ir vis mažiau demokratijos matome. Ir kyla klausimas, ar ilgainiui, ar tai ilgai gali būti e, veiksminga, kiek ilgai tai bus praktikuojama. Ar nereikėtų kažkaip permastyti tuos dalykus, pradėti mąstyti visiškai kitaip? Šveicarijoje tos e, skolos yra mažinamos ir, ir finansai yra e, reguliuojami ir kontroliuojami būtent piliečių. Tai nėra nuleidžiama e, federalinės vyriausybės. Visa tai yra kontroliuojama pačių piliečių ir jų atstovų. Ar nebūtų galima bandyti įsivaizduoti, pasvarstyti, kad Europa ir kaip Europa galėtų demokratiškiau spręsti e, šią susidariusią padėtį, išspręsti mūsų kri, tą ekonominę finansinę krizę, pasitelkdama tiesioginės demokratijos e, priemonės, įtraukdama piliečius. Juk e, stengiantis išspręsti klausimus, kaip E, reikėtų paskirstyti tas, tą e, skolų naštą tarp valstybių narių, kaip kontroliuoti išlaidas. E, Visą tai galėtų spręsti patys piliečiai. Roberto, aš praėjusi kartą buvau uždavęs klausimą dėl demokratijos, dėl demokratiško konvento dalyvavimo. Ir mano atsakymas į tai buvo, taip, tai yra iš principo įmanoma, bet ne dabar. O man kyla klausimas, ar šitokios priemonės negalėtume pasitelkti būtent dabar, krizės akivaizdoje, kad būtent dėl krizės imti, imtis spręsti tuos klausimus ir tas problemas tiesioginės demokratijos priemonėmis. Juk juo labiau, kad buvo empiriškai tyrinėjama šis rytis ir buvo padarytos išvados, kad tiesioginis piliečių dalyvavimas e, gerokai sustiprina e, bet kokios pro problemų E, efektyvų sprendimą. Uh, Ponas Daf, uh, labai ačiū. Atsiprašau, kad nedalyvavau diskusijoje kurį laiką, bet turėjau dalyvauti e, saugumo ir gynybos pakomitečio posėdėje, kur buvo kalbama apie saugumo ir gynybos politiką Europos Sąjungoje. Ką galite pasakyti apie poveikį, kurį turi eksperimentai su tiesioginė demokratija politinėms partijoms. Man atrodo visiškai akivaizdu, kad negalima e, vykdyti kampanijas, negalima e, skatinti referendumo, kalbėti apie po referendumo, jeigu nėra stiprių partijų ar organizacijų, kurios e, galėtų kalbėti apie lyderystę, apie finansavimą ir pasiūstų stiprų lyderių signalą. Politinės partijos, kurios siūlo referendumus, labai dažnai tą e, daro dėl silpnumo nes jos nesugeba spręsti sudėtingų, prieštaringų klausimų, priimti sprendimų. Tai reiškia, kad jos e, turi primesti prievolę priimti tam tikrus politinius sprendimus e, vargšams rinkėjams. Man atrodo, galvojant prakti, apie praktinę patirtį po referendumų, e, partijos paskui susiskaido, nebėra politinės vienybės tokiais atvejais. atsiranda populistinių elementų referendumo kampanijose. Be to, E, parlamentai, kurie numato, leidžia e, renkti referendumus, yra atsiduria silpnesnėje pozicijoje dėl to, kaip atstovaujamosios institucijos. Europos Sąjungoje neturime federalinių partijų ir matome didelį nenorą netgi Europos parlamente kurti tikras Europos masto partijas. Buvo e, neseniai paskelbtas komisijos absurdiškas projektas e, pasiūlymo dėl Europos partijų kuriame matome, kad praktiškai bandome užkirsti kelią europinių politinių partijų e, kampanijoms dėl Europos masto referendumų ar rinkimų į Europos parlamentą. Gal galėtumėte ką nors pasakyti apie tai, koks turėtų būti politinių partijų vaidmuo šiame kontekste taip pat e, referendumo poveikį joms. Äh, das waren äh, eigentlich insgesamt drei. Iš viso buvo trys klausimai. Pirmasis dėl finansų krizės Jeigu pradėčiau apie tai kalbėti, man reikėtų bent pusės valandos viskam išaiškinti. Tačiau trumpai galiu pasakyti, kad tiesioginė demokratija negali uh, išspręsti visų uh, klausimų, negali iš, išsriepti visos tos privirtos košės per pastaruosius keletą metų, nes Vokietija, E, Prancūzija, kitos tamėsios šalės nesilaikė Maastrichtos kriterijų, be kita ko tai buvo didelė problema ir dėl to mes, e, visa Europa atsirado didžiulėje, labai sudėtingoje padėtyje ir aš nežinau, kaip būtų galima išspręsti tokius klausimus, tokias problemas tiesioginės, demokra tiesioginės demokratijos būdu. Uh, Tiesiog galbūt ateityje reikėtų pamastyti apie tiesioginės demokratijos elementų įvedimą į valdymą, kad būtų išvengta panašių problemų ateityje. Tačiau tie ne, tiesioginės demokratijos elementai dabar nieko nepadėtų, nes tiesioginiai demokratijai atsiskleisti reikia laiko. E, Šveicarijoje tai taip pat labai ilgai truko e, iki e, 1980 metų e, mes iš principo neturėjome jokios aktyv, efektyvios tiesioginės demokratijos. Ir yra e, tik pastaruosius dešimtmečius ta tiesioginės demokratijos valdymas tapo tikrai veiksmingas. Tad reikėtų pamastyti, kaip ateityje galėtume spręsti klausimus. E, e, pasitelkdami tiesioginės demokratijos formas. Tačiau yra iliuzija manyti, kad dabar įvedus tą tiesioginę demokratiją, tokį valdymą išspręsime visas finansinės ekonominės problemas. Bet antras klausimas buvo susijęs su tiesioginės demokratijos ir partijų santykiu. Uh, Iš tiesų, egzistuojant tiesioginiai demokratijai, ypač tokiai, kokia ji yra praktikuojama Šveicarijoje, e, partijų vaidmuo yra gerokai mažesnis negu atstovaujamosios demokratijos e, kontekste, kadangi e, valstybės piliečiai gali savo valią pareikšti visiškai nepriklausomai nuo politinių partijų įtakos. Tipiškas to pavyzdys, pastarasis pavyzdys buvo e, viena iniciatyva e, Šveicarijoje, kuri e, šiek tiek prieš, prieštaravo ES teisiai, buvo susijusi su dviejų moterų iškelta iniciatyva, kuri E, kuri tikrai buvo labai sėkmingai patvirtinta ir taip pat mano minėta e, ginkluotųjų pajėgų panaikinimo iniciatyva, kuri, kurios poveikis taip pat labai buvo teigiamas, labai veiksmingas, nors jinai kaip tokia nebuvo e, patvirtinta, nebuvo labai sėkminga, jos rezultatai nebuvo patenkinami, tačiau įtaka jį padarė didžiulę. Taigi, partijos e, be abejo e, neegzistuojant tiesioginiai demokratijai turi didžiulę įtaką ir didelį poveikį. Tačiau jeigu egzistuoja tiesioginė e, demokratija, tuomet referendumai yra puikiai ir partijų, ir vyriausybės, ir parlamento kontrolės forma. Tai yra šios institucijos turi atsižvelgti į piliečių valią. galima sakyti, kad e, e, partijų diktatas tarsi yra panaikinamas, yra atsižvelgiama į piliečių pareikštą valią, jų norus, jų poreikius, yra išklausoma jų pozicijos. Todėl Šveicarijoje, pavyzdžiui, e, Egzistuoja konstitucija, kuri, kuri e, konkrečiai apibrėžia institucinę sąrangą, tačiau e, suteikia didžiulės galias e, piliečiams priimtis tiesioginius sprendimus. Pavyzdžiui, buvo e, priimtas sprendimas dėl brandolinės e, energetikos moratorimo. E, tai buvo padaryta dar iki to ažiotažo, kuris buvo kilęs šiuo klausimu visoje likusioje Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje, e, kuomet tie klausimai buvo imti spręsti Bundestage ir e, Šveicarijoje. Apie tai jau buvo balsuota, dėl šių klausimų jau buvo balsuota ir buvo priimti sprendimai. Taigi, iš, iš principo apeinant e, politinės partijas. Taigi piliečiams yra suteikiama didelė veiksmų laisvė. Taip pat reikia pasakyti, kad e, referendumo metu tauta pasako taip arba ne. Žinoma, yra toks principas. Ir dažnai yra teigiama, kad tai taip pat apribojantis dalykas, žvelgiant į parlamento procesus, parlamentinius procesus, ten yra daugiau diskutuojama, galima e, priimti vaisingesnius sprendimus, labiau pagristus sprendimus. Tačiau referendumas yra nekas kita kaip papildomas balsavimas, kuris įvyksta po jau vykusių diskusijų. O tos diskusijos yra visuomet gerokai vaisingesnės tuo met, kai tauta žino, kad ji dar turės balsuoti. Tuo tarpu dažnai referendumas, e, referendumų gali pasinaudoti ir partijos, kurios, pavyzdžiui, parlamente neturi daugumos balsų. Ir e, jeigu tokios partijos e, susilaukia didelės paramos iš daugumos Šveicarijos piliečių, tuomet jos gali pasiekti labai daug. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Vokietijoje tokie dalykai yra neįmanomi. Dėkoju. Ponas Šileris. Ačiū už pastabas ir klausimus dėl Hefnerio e, klausimo susijusio su ES lygmeniu norėčiau prieš tai dar pateikti papildomos informacijos. Man ką tik buvo pranešta, kad Suomija šiais metais buvo parengusi piliečių iniciatyvą, e, darbotvarkės iniciatyvos formą. Taigi matome, kad kažkas vyksta, kai kuriuose valstybėse narėse šis beitas vyksta. Taip pat, pažiūrėjau, Švedijoje e, vienos valdybės piliečiai e, taip pat inicijavo vieną iniciatyvą, tai taip pat yra kažkas naujo. Dėl Kalifornijos, apie kurią kalbėjo panas Prois, Tai vėlgi susijęs su ekonominė ir finansų krize. 1935 metais tuometinės e, pasaulio e, ekonominės krizės e, metu Kalifornija įvedė taip pat biudžeto, biudžeto karpimo sprendimą. Tik tai labai keista forma E, reikalaujant, kad abieji kongreso rūmai priimtų dviejų trečdalių balsų daugumą sprendimus dėl to biudžeto, e, e, su biudžetu susijusių sprendimų prieimimo. Ir maždaug 76-78 metais buvo įvestas automatiškas mokesčio padidinimas atimant bet kokią galimybę iš partijų e, daryti įtaką tokiems sprendimams, tiems mokestiniams sprendimams, tokiu būdu tarsi išsisklaido tas Kalifornijos kaip tiesioginės demokratijos e, valdymo e, lopšio mitas. Kalifornijos gyventojai negali E, atmesti tos ar panaikinti tos taisyklės susijusios su dviejų trečdalių balsų e, kvorumu ar tų balsų skaičiaus reikalavimo. O kalbant apie ES lygmens, ES galimybės įsivesti demo, tiesioginės demokratijos valdymą, aš sąmoningai apie tai nekalbėjau savo pasisakymo metu, kadangi norėjau laikytis man duoto laiko. Uh, Aš esu įsitikinęs, kad Europos lygmenių tiesioginė demokratija turėtų būti plėtojama, žinoma, žingsnis po žingsnio, palaipsniui. E, Europos piliečių iniciatyva tai būtų pirmasis žingsnis tą linkme. Be to, manau, kad galėtume pasimokyti iš Šveicarijos, kaip 1874 metais buvo įvestas neprivalomas patariamasis referendumas, tai yra galimybė piliečiams priimti sprendimą atmetantį e, jau priimtą įstatymą ar įstatyminę nuostatą. Manau, kad Europos lygmenių tokio referendumo įvedimas, tai yra galimybės piliečiams atmesti ar priimti savo, e, e, parodyti savo požiūrį į priimtą, tačiau dar nepatvirtintą, parengtą, bet dar nepatvirtintą ES teisės aktą, būtų tikrai labai, labai geras sprendimas. Europos sprendimų prieimimo sistemoje, tai, kurie yra tam, tikras, tam tikra antrinės demokratijos forma. E, būtų galima pat, įvertinti tokios tiesioginės demokratijos kaip valdymo formos pagristumą, veiksmingumą, išbandyti tą veiksmingumą. Iki šiol nebuvo įmanoma e, atkreipti dėmesį ar vieną ar kitą e, autoritarinį Briuselio sprendimą ir šaukti aktyves diskusijas e, iki šiol e, tokios galimybės nebuvo, nes mes žinome, kad labai e, didelį vaidmenį ir didelę galę turi lobistai Briuselio koridoriuose, jų yra tūkstančių tūkstančiai. Tad e, šiuo požiūriu reikėtų pasvarstyti tokią galimybę. Kita vertus, tokio teisės akto E, kvestionavimas iš piliečių pusės iš, iššauktų, paskatintų didžiulės diskusijas visoje Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos institucijos, tiek komisija, tiek ir e, ministrų taryba, tiek ir Europos parlamentas galėtų ginti apginti piliečių priimtus sprendimus, jų pozicijas išreikštas tos diskusijos metu. Čia galima būtų šį klausimą susijęti ir su partijų vaidmens klausimu. Nes aš manau, jog taikant tokią priemonę ir Europos parlamento partijoms iškiltų naujas iššūkis, kadangi jų pozicijos e, esminiais klausimais, teisėkuros klausimais turėtų būti labai gerai pagristos piliečių akise politinėje sistemoje, kurioje Europos parlamentas e, dėja um, kenčia nuo to legiti, legitimumo trūkumo, nes nacionalinių lygmenių, pavyzdžiui, parlamente e, natūraliai egzistuoja pozicija ir opozicija, o čia Europos parlamente to nėra. Ir taigi Europos parlamentas turi pasitenkinti labai prastu, labai nedideliu legitimumu patikimumu ar pripažinimu e, piliečių tarpe. Taigi susidarius tokiai padėčiai, atsiradus tam naujam instrumentui, Europos parlamentui susidarytų, e, atsirastų naujas iššūkis pagrysti savo egzistenciją, pagrysti savo poziciją vienu ar kitu piliečiams rūpimu klausimu. Uh, Europos piliečių iniciatyva taip pat yra instrumentas, kuris turėtų būti toliau plėtojamas tap, ir tapti e, pilna e, piliečių iniciatyvos teisė, kurio, kurią naudojantis galiausiai būtų galima dalyvauti e, sprendimo, konkretaus sprendimo prieimimo referendumuose. Ir aš manau, kad piliečių iniciatyva. E, turėtų galų gale pasibaigti vienu ar kitu referendumu. Man atrodo, iš esmės reikia daryti skirtumą tarp skirtingų dalykų. Iki šiol mes, kalbėdami apie e, referendumus Europoje įvairiais klausimais, turime omenyje e, sprendžiamus didelius konstitucinius ar sutart, su sutartimis susijusius klausimus. Tačiau nekalbame apie įprastus politinius klausimus, kuriuos e, gali, galima būtų spręsti referendumų būdu. Tad susitaro situacija, kad kai yra sprendžiami ir diskutuojami svarbus konstituciniai klausimai ir yra svarstoma su, galimybė surenkti referendumą, tuomet kyla klausimas, ar pirmą kartą piliečiai turi priimti sprendimą dėl sutarties nuostatų, kaip tai buvo Niderlanduose. Toks referendumas buvo surinktas pirmą kartą. Ir jeigu vyriausybės nepakankamai šviečia savo piliečius, nepakankamai jos informuoja apie tai, dėl ko jiems reikės priimti tos sprendimus, tuomet nereikia stebėtis blogais tokių referendumų rezultatais. jeigu bus rengiami ateityje referendumai remiantis piliečių iniciatyvomis, tuomet jais bus galima spręsti ne tik tai tokius stambius konstitucinius klausimus, bet ir klausimus susijusius su kasdieniu piliečių gyvenimu, su, su įvairiausiomis politinėmis sritimis. Aš dėl to savo pasisakymę ir minėjau įvairias ES valstybės narės ir e, skirtingą jų padėtį šiuo požiūriu. Žinoma, konstituciniai klausimai yra labai svarbus, tačiau tik reguliariai praktikuojant e, tą politinę tiesioginės demokratijos kultūrą Europai susi, atsivers galimybę išplėtoti tą e, tiesioginės demokratijos kaip e, veiksmingos valdysenos formą. Ir paskutinis trumpas komentaras, reaguojant į tai, ką pasakė ponas Daf e, dėl poveikio partijoms. E, tarp mokslininkų yra e, diskutuojama apie tai, ar partijos partijos e, ne, pernelyg, nedaro pernelyg dominuojančios įtakos referendumų e, rezultatams ar, ar diskusijoms prieš tuos referendumus. Tokia diskusija šiuo metu vyksta ir buvo iškeltas klausimas, ar tokiu atveju e, tokie referendumai neskaldo partijų Žinoma, toks pavojus yra ir toks būkštavimas taip pat egzistuoja, tačiau kyla klausimas, ar negalėtų būti atvirkščiai, kai partijos yra susiskaldžiusios, jas reikalauja referendumo, kad išspręstų tos savo nesutarimus vidinius. Taigi e, šis procesas vyksta abiejomis kryptimis. Galima būtų teikti, kad partijos tiesioginių demokratinių procesų e, aplinkoje, kontekste kaip tik yra stiprinamos, kadangi joms iškyla iššūkis geriau suformuluoti ir geriau išaiškinti savo formuojamą poziciją. Tokiu būdu partijos stiprėja ir auga. Jos yra silpnos dėl to, kad yra praradusios ryšį su savo piliečiais. Ir paskutinė pastaba susijusi su finansų krize šiuo metu. Tai, ką mes patiriame, tai ne tik tai piliečių nebepasitikėjimas mumis, ES e, e, sprendimų prieimimu, Tai yra ir nebepasitikėjimas institucijų kompetencijos lygiu. Nes priimama vis daugiau ten technokratinių sprendimų ir vis, did, vis plat, platesnės rytis apimamos tose, tai, tai priimant technokratinius sprendimus, tačiau kita vertus nėra užtikrinama atitink, atitinkamas kompetencijos lygis. Pavyzdžiui, man kyla klausimas, kurgi buvo tie Ispanijos bankai, kokia buvo jų kompetencija, jie ne, kodėl jie nenumatė e, nekilnojamo turto burbulo e, sprogimo. E, Taigi tie e, technokratinis, technokratinių sprendimų pagristumas yra tikrai dabar kvestionuojamas ir jo yra, e, e, tai, tais technokratiniais sprendimais yra nepasitikima, kadangi jie nėra pagristi pakankama kompetencija. Ir šiame kontekste mes kalbame apie tiesioginę demokratiją kaip tam tikrą demokratijos atgaivinimo instrumentą. Dėkoju. Grazie, profesore. Abbiamo ancora soltanto 5 minuti di tempo. Ačiū. Turim penkias minutės. Tačiau žodžio paprašė ponas Jorgens. Pone Kirškesneri, jūs kalbėjote apie pono Hefnerio paminėtą temą. O būtent, ar egzistuoja Europos solidarumas, ar įmanoma Na, jūs taip nesakėte, bet aš bandau paaiškinti. Vokiečiai turi už kažką sumokėti, bet jie turi pamatyti, kad jie kažką gaus, jeigu Graikija laikysis šitų sąlygų, tačiau ne taupimo formą. Taigi klausimas ponui Kirškesneriui. Mes išklausėme Peterį Schneiderį, kuris sakė, kad Europa turi tapti kaip Šveicarija arba išlauks. Man pasirodė, kad jūs būtent tai norėjote pasakyti. Man įdomu, ar ta, tame nuostabiame Šveicarijos tiesioginės demokratijos judėjime neatsirastų vietos ir jūsų kaimynams. Kur tie teigiami pavyzdžiai, kai Šveicarijos piliečiai uh, pas, būtų pasakę, kad reikia ir su kaimynais elgtis taip, kad, elgtis atsakingai. Tai būtų daug žadantis dalykas. Žinoma, žinoma dėl čia siekdami šio tikslo mes nepažydimnėsime savo įstatymo. Visų pirma, reikia pažymėti, kad mūsų finansinis, finansinis e, e, e, pas mus egzistuoja finansinis balansas priešingai negu, pažiūrėjau, Vokietijoje. Uh, Tačiau aš abejoju, ar Europa yra jau pasiekusi tą brandos lygį, kad galėtų um, imti, pas, pa, pris, imti, prisimti savo rankas finansų kontrolę vietos lygmenių ties, tiesiogiai. E, ir finansų, e, finansinių išlaidų ir, ir pajamų e, derinimas kontrolė finansinis balansavimas yra labai sena tradicija e, Šveicarijoje. Mes e, tokį, tokius reglamentuojančius e, teisės aktus turime jau nuo XIX amžiaus vidurio pasienio regionuose, ar tai būtų prie Bodenzė, ar prie Basel Mühlhausen, labai dažnai E, mūsų e, institucijos dirba labai intensyviai bendradarbiaudamos su e, kaimininėmis, kaimininių šalių institucijomis. Be to, Šveicarija daugelį sričių veikia tarptautinių lygmenių, nors to ir net, neturėtų daryti. Tačiau tokia yra ir kitų valstybių praktika, tai nieko naujo. Aš esu skeptiškai nusiteikęs tuo klausimu, ar Europoje artimiausių metų galėtų egzistuoti kažkas panašaus į Europinį, e, Europinę e, finansų kontrolės instituciją, kadangi Europa turi tikrai daug e, veiksmingiau integruotis, daug intensyviau integruotis negu iki šiol. Šiandieną buvo kalbėta apie tą demosą ir aš manau, kad tai nėra e, visiškai e, nepagristas e, lūkestis ar reikalavimas. Nes kol kas e, e, daugumoje valstybių narių tokiai minčiai yra nepritariama. Man atrodo, Europa dar nėra tiek subrendusi, kad būtų pasiektas šitoks e, valdymo lygis. Vicepirmininkas Hefneris dar norėtų pasisakyti. Diskusija tikrai yra labai įdomi ir turbūt e, stemme ne, e, ne pabaigą, o kaip tik pradžią labai įdomios diskusijos. Vokietija ir Šveicarija yra artimos kaiminės ir vienas iš Europos gerųjų pus, elementų yra, kad, e, nor, kad mes esame labai įvairūs. Pavyzdžiui, šveicarai daug kuklesni nei vokiečiai. Ir Pone Kerkešneri, aš tikrai e, vertinu tai, kad jūs nebandote primesti Šveicarijos sistemos kaip modelio Europai. Tai būtų pernelyg paprasta. Ne, turbūt nebūtų įmanoma nukopijuoti to, kas daroma nacionaliniu lygiu visai Europai. Tačiau manau, kad mes nebūtinai esame tik jūs ir aš, mes galime pasimokyti iš to, ką jūs esate pasiekę, iš jūsų empirinių tyrimų. Aštuntame e, ir devintame dešimtmetyje, man atrodo, kad yra didelis skirtumas tarp dalyvavimo sprendimų prieimime ir nedalyvavimo. Žinome tai iš kasdienio gyvenimo. Jei kas nors mums primetama, mes nesame labai patenkinti, tačiau jei patys dalyvaujame priimant sprendimą yra visai kitaip. Taigi, jeigu prašoma piliečių mokėti mokesčius, bet jie nedalyvauja tuose sprendimuose, tuomet situacija yra labai aiški. Jie nori apsaugoti savo pinigus, kad jų netimtų valstybė. Tačiau, jei jie dalyvautų tuose sprendimuose, tuomet jie kitaip pažiūrėtų į visą šį reikalą. Taigi, jei panagrinėtume dabartinę situaciją Vokietijoje, pasakytumėte, kad atrodo, jog trūksta noro duoti pinigų Graikijai. Man atrodo, kad būtent apie tai ir turime kalbėtis čia. Sistema su kelia pykti būtent dėl to, kad žmo, su žmonėmis nesitarėme, kaip bus panaudoti pinigai, o graikai tuo pačiu neįsijaučia dėkingi, o e, pakraupia, kaip jiems primetami įvairūs sprendimai. Man atrodo, kad negalime išspręsti problemos vien tik nusprendus priimti geresnius sprendimus aukščiausiame lygyje vienintelis būdas šiai problemai spręsti yra įtraukti žmonės į problemos nagrinėjimą, įvairių galimybių nagrinėjimą. Ir vidutinio laiko, per vidutinį laikotarpį turbūt mums pavyktų sukurti finansinio kompensavimo sistemą panašią į šveicariškąją sistemą. Turėsime kažką panašaus sukurti. Yra didžiulis skirtumas, kaip tai pasieksime, ar per diskusijas, ar įtraukdami žmonės, ar primesdami tai iš viršaus. Šią mintį ir bandžiau perteikti šiandieną. Kokie yra naujieji instrumentai ekonominio fiskalinio valdymo srityje? Man atrodo, kad ši diskusija taip pat tik prasideda. Šiandieną išgirsti pasiūlymai gali būti labai naudingi. Taip pat manau, kad visai neatsitiktinai Šveicarija tokį ilgą laiką sugebėjo išlaikyti stiprią bendrą tapatybę, nors ir šalyje yra skirtingos tautinės grupės ir kalbos Mažai kam tai pavyksta. Europos Sąjungoje yra 27 šalis. Turime pagalvoti, kaip sukurti bendrą tapatybę. Man atrodo, kad vienas būdų būtų nuolatinės diskusijos apie sprendimus, referendumus ir taip toliau. Tokiu būdu žmonės būtų suartinti. Mes turime keletą sekundžių likusių tačiau, manau, būtų naudinga profesoriui suteikti žodį. Dar trumpas papildymas, apie kurį pagalvojau po to, kai pasakė Jorgas. Mes Šveicarijoje balsavome dėl vieno milijardo e, įmokėjimo e, į Europos Sąjungos kišenę. Tai yra pavyzdys, kad Šveicarija ne tik tai e, tiesioginiam savo kaimynams davė pinigų, bet ir šiek tiek toliau. <laughs> Dėkui, dėkuoju Šveicarijai. E, gal daugiau dar galima tokių įnašų sulaukti iš jūsų. E, dabar posėdį baigsime. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo jame, ypač kalbėtojams. Šiandien po pietų pirmininkaus ponia Gurmai. Aš turiu kitų įsipareigojimų, negalėsiu būti posėdėje, bet dar kartą dėkoju Jums ir kitiems kalbėtojams, kurie kalbės po pietuočių.